So, colleagues, if everyone can take their seats now. Kolegos, dar kartą prašau visų susėsti, būčiau tikrai dėkinga, jeigu tai padarytumėt. Labas rytas, šiandien susirinkome į bendrą vystomojo ir užsienio reikalų komiteto posėdį. Pirmasis darbo tvarkės punktas - darbo tvarkės tvirtinimas negavau jokių siūlymų keisti darbo tvarkę, darau prielaidą, kad galime ją patvirtinti. Antras punktas pirmininkės pranešimai. Jokių pranešimų šį rytą. Ačiū visiems. Kolegos, dabar pereiname prie mūsų e, nepaprastojo šiandienos posėdžio, kuris surinktas e, tą progą, kad pradedamas e, humanitarnės pagalbos planas Irakui. E, vystomojo komiteto ir užsienio reikalų komiteto vardu noriu pasveikinti visus susirinkusius į šiandienos svarbų renginį, kuris organizuojamas draugės su e, jungtinėmis tautomis ir kurį rengiame draugės su užsienio reikalų komitetu. Mėly svečiai, mėly nariai, e, minėtas planas e, parengtas labai laiku. Humanis, dėl humanitarnės krizės Irake beveik 3 milijonai žmonių išvaryti iš savo e, dar, gyvenamų vietų ir dar 3 milijonams reikia humanitarnės pagalbos. Tai stulbinantis skaičiai, jau nekalbant apie tai, kiek dar žmonių kenčia dėl susidariusios padėties, dėl smurto uh, E, neįmanoma laiku suteikti humanitarnės pagalbos. Taip pat reikia atsiž... suvokti ir, ir kokį poveikį daro islamo valstybės vykdomi baisumai. Vaikų pabėgėlių ir iš gyvenamo vietų pastraukusių vaikų problemos. Jie neturi galimybės e, mokytis. Jie be abejonės bus traumuoti. Vakar taip pat, vakar buvau susitikusi su atsakingais pareigūnais ir jie papasakojo, kad vidutinis e, pabėgėlių amžius yra 17 metų. Vidutinis laikas, e, kurį, kurį žmonės praleidė, praleidė ne, ne savo gyvenimo vietoje, yra 17 metų. Taigi humanitariniai poreikiai yra didžiuliai, turime mąstyti apie tos kartos švietimą. Ir man tikrai malonu pasveikinti čia ponę Madakiuniakan, e, jungtinių tautų generalinio sekretoriaus padėjėja humanitarniams reikalams ir e, pagalbos koordinatorė, bei ponas Kristos Stilienidis. E, jūs atstovaujate Junktinių tautų biurą atsakingą už humanitarnės pagalbos teikimą bei darbą su OČE agentūra. E, lauksime jūsų e, nuomonės. Pone Stelenidės, malonu jūs čia vėl matyti. Vystomasis komitetas ir užsienio reikalų komitetas džiaugiasi, kad pradedama ši strategija skirta Irakui jau parengtas planas skirtas Sirijai. Parlamentas ragina tarptautinę bendruomenę suintensyvinti humanitarinę pagalbą ir paramą tiems, kurie nukentėjo Irake pasaulyje yra pinigų, todėl turime pasirūpinti, kad tos lėšos, reikalingos lėšos būtų skirtos. Pone Brokai, ar norite ką nors pasakyti? Prašau. Šiandienos diskusijos yra tikrai svarbi, nepaprastai svarbios. Ką tik tai kalbėjusi su Irako parlamento pirmininku. Ir noriu pabrėžti, kad ypač svarbu užtikrinti stabilumo padėtį tame regione. E, aš dalyvausiu delegacijoje, kuri vyks į Teheraną rytoj Ir manau, kad visą tai, visus tuos aspektus reikia svarstyti bendrai, siekiant atkurti stabilumo situaciją <clears throat> šalyje. Jei tokioje valstybėje kaip Irakas neužtikrinsime įtraukties, taip pat to, kad visi, visos visuomenės dalis dirbtų drauge, mūsų lauks didesnės politinės problemos. Jei šalies sunitų mažuma nesijaus esanti vykstančių procesų dalimi, tai tikrai bus sunku kovoti su islamo valstybė. Todėl, būtent todėl reikia teikti paramą. Aš džiaugiuosi ir tuo, kad mes kalbėsime apie humanitarnės pagalbos Irakui klausimus. Tačiau apie tai galime kalbėti tik tuo atveju, jeigu bus, jeigu stabilumas E, bus palaikosmas ekonominio ir socialinio tvarumo. Tai ypač svarbu, gerbiamas komisijos nariai. Ir todėl džiaugiuosi, kad generalinio sekretorius padėjėjai humanitarniams klausimams bei humanitarnės pagalbos koordinatorė susi... yra čia, kaip ir mūsų komisijos narys, atsakingas už e, humanitarnę pagalbą. Džiaugiuosi taip pat ir tuo, kad mūsų šiandienos renginyje dalyvauja Irako parlamento pirmininkas. Ir tikrai malonu matyti savo, man savo seną draugą Tony Lake. Labai ačiū, kad atvykote ir kad bus galimybė taip plačiai padiskutuoti visus šiuos klausimus. Ačiū ir linkiu gerų diskusijų. Ačiū. Dabar perėsime prie mūsų pagrindinių kalbėtojų šį rytą ir iš karto žodį suteikiu poniai Kang. Žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiame, gerbiamas Brokai, komisijos narys Leonidės, e, jūsų ekscelencija, parlamento pirmininkė Alžazūri, e, Rako delegacijos nariai, ponios ir ponai, jungtinių tautų generalinio sekretoriaus Bankimūnų ir Steven O'Brien pagalbos koordinatoriaus vardu ir visų mūsų dirbančių rankė vardu noriu labai padėkoti Jums už tai, kad susirinkote čia šiandien pademonstruoti solidarumą su Irako žmonėmis. Dėkoju Europos parlamentui už tai, kad surengė šį renginį draugę su Europos komisija ECO ir Už, taip pat noriu padėkoti už jūsų e, lyderio vaidmenį teikiant humanitarinę pagalbą Irake ir pasaulyje. Ponios ir ponai, ministrai, per pasarusius pusantrų metų Irako žmonės išgyveno subingą tragediją, kuri tęsiasi ir šiandien. Prieš metus maždaug pusę milijonų irakiečių pabėgo iš savo namų ieškodami saugumo ir e, bėgdami e, nuo Islamo valstybės e, smurto Anbare. E, tačiau per keletą dienų e, Islamo valstybė užėmė beveik e, dvigubai daugiau šalies teritorijos. Ir šiandien 3 milijonai yra, žmonių šalyje yra pasitraukę iš savo gyvenamų vietų. Šalia toliau smur, siaučia smurtas, žmonės nežino, kur pasislėpti nuo vykstančių kovų. Visi iš tie iš 3 milijonai e, vyrai, moteris ir vaikai nežino, ko tikėtis iš ateities. Pas neseniai 237 tūkstančiai žmonių pabėgo iš Ramadinės, miestą užėmė ISIS. Daugiau nei 8 milijonams irakiečių reikia nedėliotinos pagalbos ir apsaugos. Visi Irako visuomenės nariai, jezidi, krikščionis, šabakai, turkmenai šitai, sunitai ir kurdai e, nukentėjo nuo smurto. Šalies ekonomika sugriauta, žemės ūkio gamyba nukrito. Ligoninės ir sveikatos apsaugos institucijos e, sunaikintos šimtai mokyklų panaudotos kaip prieglaudos arba e, paimtos kariniams tikslams. Netgi saugiose teritorijose nedarbas ir pragyvenimo lygis išaugo ir atlyginimai nukrito. Grobiamos moteris ir merginos, jos patiria seksualinį smurtą ir yra ir, e, ir tampa vergėmis. Vaikai netenka vaikų, kiti yra priversti e, bėgti iš gyvenam vietų pasitraukusios šeimos glaudžiasi kur papuola - mokyklose, apleistuose pastatuose, pakelėse. Jie neturi e, prieigos prie pagrindinių paslaugų, e, būsto, švaraus vandens, sveikatos apsaugos ir švietimo, ponios ir ponai. Reaguodama Dėkodamas į šią e, desperatišką padėtį, jungtinės tautos ir jos partneriai e, nepaprastai išplėtojo vykdomas šalyje programas per pastaruosius metus. Humanitarinė operacija Irake yra viena didžiausių ir atitikiausių pasaulyje, nes ji teikia pagalbą daugiau nei dviems milijonams irakiečių visose šalies administraciniuose vienetuose maistas, vanduo ir pagrindiniai būtini reikmenys yra dėlinami žmonėms pakelėse ir patikros punktuose. Milijonai žmonių gauna e, mėnesinius maisto davinius. E, yra teikiamos psichologo paslaugos vaikams ir moteriams, kurie, nuken, kurie patyrė psichologinės traumas. Tačiau e, šioms humanitarniams pagalboms trūksta pinigų. Jei nebus sutikta pagalba, apie 50 procentų humanitarinių programų turės būti e, <clears throat> sumažintos arba uždarytos. Iškyla rizika, kad milijonai žmonių turės gyventi be vandens, maisto ar pagrindinių sveikatos paslaugų. Būtent todėl esame susirinkę čia šiandien, kad pradėtume humanitarnės pagalbos planą Irakui, kuris paremtas atnaujintą strategiją, atspindinčią E, padėtį šalyje, kuri blogėjo per pastarosius devynis metrus. Pagal planą reikia beveik 500 milijonų dolerių, kad būtų suteikta gyvybiškai reikalinga pagalba ir apsauga beveik 5,5 milijono žmonių Irake šių, per šiuos metus. Visa humanitarnė bendruomenė e, tikisi iš jūsų pagalbos, kad galėtume teikti paramą Irake ši krizė buvo rodoma per, per televizijos programas, kai e, buvo e, smurt, kai vyko smurtinis Mosulo paėmimas. E, iki pat neseniai įvykusio, neseniai įvykusio Ramadžio paėmimo Irako žmonės išgyvena katastrofą kiekvieną dieną. Irako žmonėms pagalbos reikia dabar. Humanitarnis pagalbos planas numato, kaip konkrečiai e, pasirūpinti moterų, mergaičių, berniukų ir vyrų poreikis Irake. Negalime jų apvilti. Ačiū. Thank you, thank you, Madam Khan. Commissioner... Ačiū, ponė Khan. Dabar steiksiu žodį e, komisijos narius Tilindės dear Elmar, you are. Gerbiama Linda, e, gerbiamas Elmarai, ekscelencijos Aldžabūri, jūsų ekscelencija ministras Sindy, ponios ir ponai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Europos parlamento užsienio reikalų ir vystimosi komitetų pirmininkams, kad surengė šį svarbų susitikimą mano bičiuliams norėčiau padėkoti Elmarui Brokui ir Lindai Makavan. Dar kartą jie parodė savo pasiryžimą padėti Irako žmonėms įveikti tragiškas karo pasiekmes ir sukurti geresnę ateitį būsimoms Irako kartoms. Aš taip pat norėčiau padėkoti jų ekscelencijoms daktarui Salim Abdullah Al-Džabūri kuris yra Irako parlamento pirmininkas. Taip pat norėčiau padėkoti dr. Ali Sindi, kuris yra Kurdistano regiono vyriausybės vadovas. Dėkoju visiems, kad šiandien prie mūsų prisijungėte. Gerbėmieji draugai, praėjus metams nuo to, kai pirmoji banga žmonių buvo perkelta, šalis vis dar kenčia nuo siaubingo ir nekojančio konflikto. Šis e, konfliktas sukėlė vieną blogiausių humanitarinių krizių mūsų laikais. Norėčiau pasinaudoti šią galimybę ir išreikšti pasmerkimą islamo valstybei jo naudojamiems metodams. Islamo valstybės veikla turi būti sustabdyta. Mano misijos tikslas yra dviejopas. Pirmiausia, aš noriu asmeniškai pareikšti ES solidarumą Irako žmonėms ir Irako vyriausybei. Noriu patikinti juos, kad mūsų prisimti įsipareigojimai yra ilgalaikiai ir stiprus. Mes norime įvertinti poreikius e, šalyje. Aš ketinu e, lankytis viduje perkeltos menų stovyklose Irake. Žmonės, kurie buvo priversti palikti savo namus ir nuosavybę. Tokių žmonių yra daug iš įvairių miestų ir kaimų E, taip pat laikysis ir e, Ramadi. Iš to miesto 200 tūkstančių žmonių e, turėjo pabėgti. Ir aš norėsiu išklausyti jų istorijų, norėsiu išklausyti tai, kas kelia jiems susirūpinimą ir norėsiu jiems perduoti žinę, kad jie nėra vieni. Pone Kang, generalinio sekretoriaus padėjėja, jau kalbėjo apie humanitarinę tragediją Irake. Daugiau kaip 8 milijonai žmonių stokoja pagalbos. Maždaug pusė jų yra vaikai. Šis skaičius išaugo per vienerius metus 400 procentų. Tačiau blogiausia galbūt dar netėjo, kadangi konfliktas vis stiprėja. Beveik 2 milijonai papildomų žmonių bus perkelta iš gyvenamųjų vietų iki šių metų pabaigos. Ši krizė paveikia visą šalį ir visas bendruomenės. Netrukus matysime videoklipą, kuris parodys tikruosius šios tragedijos veidus. Tai yra žmonės, kurie yra priklausomi nuo mūsų pagalbos. Mes turime atliepti jų poreikiams kolektyviai. Mūsų solidarumas turi būti apčiuopiamas. Aš džiaugiuosi, kad Europos Sąjunga laikosi moralinės atsakomybės. Nuo krizės pradžios ES buvo viena iš didžiausių humanitarnės pagalbos tiekėjų Irakui. E, Saudo Arabija, Saudo Arabija buvo e, kilniausia teikdama paramą Irakui. Nepaisant to, kolektyvinė mūsų parama turi sustiprėti. Realybė yra e, tokia, kad humanitarinė pagalba Irake nėra pakankama, stinga finansavimo. Dėl to kyla grėsmė milijonams žmonių netekti prieigos prie vandens, maisto, prieglaudos ir sveikatos priežiūros paslaugų. Tai yra pagrindiniai dalykai norint išgyventi. Tai yra gyvybės ir mirties klausimas. Be to, ši situacija kelia didžiulę grėsmę saugumui. Ši krizė destabilizuoja visą šalį, net visą regioną. Ir tokiu būdu užburtas susiskaldimo ir smurto ratas sukasi. Mums reikia skirti pajamų nukentėjusiems Irake. Tai yra moralinė pareiga, tai taip pat yra saugumo būtinybė, todėl tai turi būti ES prioritetas, taip pat prioritetas ir tarptautiniai bendruomeniai bei Irako vyriausybei. Mūsų pagalba turi būti esminė, ji turi pasiekti pažeidžiamas grupės, ji turi būti teikiama remiantis ne politiniais dalykais, bet realiais poreikiais. Neturime kreipti dėmesio į priklausomybę vienai ar kitai religiniai bendruomeniai ar geografiniai zonai. Gerbėmieji bičiuliai, aš noriu išklausyti visų likusių E, pasisakymų šiandien ir diskusijų, bet prieš tai pažiūrėkime video vaizdą, kurį parengė jungtinės tautos apie padėtį Irake, prašau. Ačiū. إلى يعني كأنما يعني ما إلى أي شيء Ar irakiečiai iš tiesų nebeturi jokios vertės šiame gyvenime? Jie nieko neverti, kodėl taip atsitiko? Grasino ginklais ir mum liepė palikti savo namus. Ir mes išvykome, niekas mum nepadeda, regione visi mūsų nekenčia tie žmonės, kurie paliko savo namus Irakui, yra labai didelė problema. Mums reikia jungtinių tautų ir kitų tarptautinių organizacijų pagalbos, kad galėtume padėti žmonėms išdalinti pagalbą ir suteikti jiems prieglopsti, kad jie turėtų kur gyventi. nuo šios krizės pradžios mes atvėrėme savo namų duris, paskiriame lėšų, kad galėtume to žmonės priimti. Bet mes vieni nepajėgus tos problemos išspręsti, reikia tarptautinės visuomenės paramos. Mums sako, kad turėtume palaukti dar dieną ar dar savaitę, bet kiekviena diena mum tampa vis sunkesnė. Aš turiu vaikų, mažus dvinukus ir šita maža mergytė tikrai nenusipelnė tokio gyvenimo dikumoje palapinėje. some of the camps in uh, close to April. Matėte mm, tas pabėgėlių stovyklas Libane, netoli prie Jordanijos, Turkijoje. Matėte, kokia prasta situacija, žmonės turi gyventi tokiom sąlygom ir mes turim kažką padaryti. Vienas dalykas yra teikti humanitarnę pagalbą, bet kitas svarbus dalykas tai yra priimti politinius sprendimus. Nes e, tos pabėgėlių stovyklos tai yra tik kova su simptomais, bet nėra e, prevencija. Ir aš tikiuosi, kad dabar Ali e, e, Irako parlamento pirmininkas galės mums daug ką papasakoti apie situaciją ir reikia, kad Irakas, kad padėtis Irake stabilizuotųsi, kad šalis taptų stabili. Taigi dabar žodis Irako parlamento pirmininkui.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 الله الرحمن الرحيم السيد رئيس لجنة العلاقات في البرلمان الأوروبي Gerbiamas uh, parlamento komiteto pirmininkė, uh, ponios ir ponai, džiaugiuosi, kad šiandien turiu galimybę pakalbėti apie humanitarinio plano Irake pradžią. Noriu padėkoti Jums savo vardu, Irako žmonių ir vyriausybės vardu. Norėčiau padėkoti jungtinių tautų komandai, kuriai e, vadovauja ponė Lis Karandy, jungtiniam tautom, kurios labai daug jėgų įdėjo rengdamos e, šį planą. Noriu padėkoti visiems, kas prisidėjo prie to, kad palengvintų e, žmonių praradusių savo namus e, gyvenimą. Mes esame iš Irako. E, Irakas yra žmonijos civilizacijos lopšys, o dabar e, visam, mm, visai šiai teritorijai grėsia pavojus, mes kenčiame nuo terorizmo, kuris pakerta mūsų valstybės, mūsų institucijų veiklą. Ir e, grėsia Irako tautos ateičiai. Irako žmonės e, nori pasipriešinti tarptautiniam terorizmui, e, kuris grėsia ne tik Irakui, bet ir tarptautiniai visuomeniai. Terorizmas neturi sienų, ir niekam vykdydama savo mm, nusikalstamą programą išimčių nedaro. Dėl to tarptautinės organizacijos turi dirbti kartu su mumis, kad nugalėtume terorizmą, kad jis negalėtų primesti mūsų gyventojams to gyvenimo būdo, kokio mes nenorime. turime kovoti su terorizmu, investuoti į mūsų žmonių ateitį, į mūsų vaikus, mm, kad jie galėtų oriai gyventi. Tarptautinės organizacijos mm, siunčia daug lėšų Irakui ir šiandien norėčiau padėkoti visiems sponsoriams už suteiktą pagalbą už pagalbą žmonėm, kurie nebeturi savo namų, už pagalbą moterim, vyram, jauniem, seniem. E, tų žmonių teisės yra nuolat e, pažeidžiamos, nuolat vyksta įvairūs nusikaltimai, kuriuos net galima būtų pavadinti nusikaltimais prieš žmoniją. E, tarptautinė pagalba leidžia palengvinti tų žmonių kančias, išgelbėti tūkstančius žmonių gyvybės E, gauti reikalingus vaistus, humanitarinę paramą, maistą, e, sudaro galimybės e, mokyti vaikus ir aš labai kreipiuosi į tarptautinę visuomenę, kad jinai tęstų savo paramą Irakui humanitarinė situacija dabar labai pablogėjo, ypač E, po to, kai buvo e, apšaudytas Ramadi miestas ir užpultas Ramadi miestas. Irakas e, savo istorijoje irgi mm, teikia humanitarinę pagalbą. Dabar mes atsidūrėme mm, tarptų, kuriem reikia e, humanitarinės pagalbos, kadangi krinta naftos kainos, mes negalime patenkinti e, visų poreikių, neturime tų lėšų, e, kurių mums reikia padėti tiems perkeltiems gyventojams. Islamo valstybės smurtas peržengia visas įsivaizduojamas ribas. Irako vyriausybė bando e, padėti žmonėm praradusiems savo e, namus. Turime įkūrę specialų komitetą, kuris stebi tokių perkeltų žmonių situaciją, teikia nuo smurto nukentėjusiems žmonėms reikalingą pagalbą. Turime parengę regiono rekonstrukcijos e, planą ir padėsime e, atstatyti miestus, kad gyventojai galėtų grįžti į savo namus. Turime operatyvinį centrą, kuris veikia visą parą, sekdamas žmonių situaciją. Turime skubaus veikimo e, komandas vyriausybėje. Turime. Mm, netidėliotinų situacijų komitetą. Taigi mes kasdien stengiamės maksimaliai e, kovoti su esama situacija. Bet situacija blogėja, e, žmonių kančios irgi didėja ir dėl to kreipiuosi iš šios tribūnos į visas valstybės, mm, kurios teikia paramą, kad e, suteiktų skubę neatidėliotinę paramą pagal šį naują, Irako, e, šį naują paramos Irakui planą. dabartinė situacija yra labai grėsminga Irako visuomeniai, kaip jau minėjau, e, terorizmas nema, neturi sienų. Dėl to uh, užbaigdamas norėčiau padėkoti nevyriausybinėm organizacijom ir visiems tiem, kurie dirba Irake tokiomis sunkiomis sąlygomis, uh, kurie sugeba prieiti uh, prie tų uh, E, perkeltų asmenų e, sunkiomis sąlygomis ir e, sugeba suteikti jam pagalbą. Dar kartą dėkoju visiems ir dėkoju, kad išklausėte mane. Ačiū, ponė pirmininkė. Dabar žodį norėčiau suteikti ponui Tony Lake, UNICEF direktoriui. Ačiū, ponė Brokai. Kalbėtas nesijungęs mikrofoną. Did anybody hear me? Yes. No. Ar girdisi, ką sakau? Noriu pasakyti vieną nereikšmingą dalyką. Irakas netapo kaip daugelis baiminosi, e, pamiršta krizės zona, kuomet mūsų dėmesys nukreiptas į kitus įvykius pasaulyje. Irakas kasdien yra laikraščiuose, e, per televizorių ir diskusijose. Tačiau prasta žinia yra tai, kad tose laikraščių antraštėse, diskusijose dažniausiai kalbama apie karinius ir politinius konfliktus, o ne apie E, žmonių patirtas kančias. Beveik prieš metus pasaulis pasibaisėjo, stebėdamas, kaip šimtai tūkstančių e, žmonių buvo priversti pasitraukti iš Mosulo, jezidžiai ir, ir kitos tautinės mažumas, moteris ir, ir vaikai buvo pardavinėjami e, turguje kaip prekės. E, buvo daugybė pranešimų apie seksualinį smurtą, ap, apie žudimus. E, E, ta žmonių poreikiai ir toliau auga. Mes turime skambinti pavojaus varpais dėl šios krizės mastų ir be to net nesimato jos pabaigos. Noriu pacituoti skaičius. Kaip ponas Telendė sakė, daugiau nei 8 milijonai Irake laukia paramos. Tai yra 5, tai 8 milijonai. Tai yra žmonių skaičius penkis kartus viršijantis Briuselio miesto gyventojų skaičių. Per pastarąjį, vien per pastarąjį mėnesį iš Ramadžio e, išvaryti 180 tūkstančių žmonių. Ir tarsi to nepakaktų, maždaug ketvirtis milijono pabėgėlių iš Sirijos e, ieško prieglopščio Irake. Kurdista, vien Kurdistano regione dabar yra beveik vienas milijonas viduje e, perkeltų asmenų ir pabėgėlių. Tai nėra sausa statistika. Kalbame apie žmonės, apie tokius žmonės, kuriuos matėme filmuotame epizode. Šeimos e, išstumtos iš savo namų, e, palikę darbus, gyvenimus, vyrai ir moteris e, kiekvieną dieną bandantis sukrapštyti pinigų pragyvenimui, užsitikrinti savo vaikų saugumą. Ta krizė palėtė ne tik pabėgėlius ir viduje perkeltus asmenys. Ji e, be, beveik jau baigėsi e, pagalbos teikėjų pinigai ir dosnumas, nes e, poreikiai vis auga. Daugelis teritorijų, kuriuose dirbame, yra kontroliuojamas ginkluotojų grupių. Be to, E, saugumo ir humanitarnė padėtis keičiasi kasdien. Daugybė žmonių keliasi iš vienos vietovės į kitą. Todėl būtent dar dėl to pagalbą sunku teikti. Dar blogiau yra tai, kad aiškiai matome, kad šimtai tūkstančių naujų viduje perkeltų asmenų atsiras, nes kovos toliau tęsiasi. Tačiau nesant tokioms aplinkybėms, mus turėtų padrasinti tai, ko mes gebame pasiekti savo darbo dėka. Draugės su humanitarniais partneriais mes teikėme paramą vyriausybė, e, vyriausybė teikdami maistą, vandenį ir bazinius poreikius tenkinančius e, prekes. Du, Nuo praėjusiu metu Liepos mėnesio buvo pastatyta 30 stovyklų, juose yra 240 tūkstančių žmonių. Po to, kai buvo atsirado pranešimų apie poliomelito plitimą, e, paskiepyti 5,3 milijonai vaikų ir praėjusią savaitę baigėsi nacionalinė kampanija vykdyta šioje srityje. Beveik 270 tūkstančių 000 E, pabėgėlių vaikų, nekalčiausios šio konflikto aukos turi galimybę mokytis. Tačiau tie laimėjimai e, dabar yra pavojuje, nes e, net ir ta didžiulė paga, teikiama pagalba yra nepakankama. 4,4 milijonai žmonių laukia pagalbos maistu Beveik 3 milijonai e, paauglių ir vaikų neturi galimybės mokytis. 650 tūkstančių pabėgėlių vaikų beveik metus jau yra nelankę mokyklos. Beveik 7 milijonai žmonių laukia vandens, e, sanitarinių paslaugų ir sveikatos apsaugos. Tai grėsia įvairiausiamis lygomis - cholera, raupais. Vis, visos šios grėsmės yra realios. Nepamirškime e, siaubingų smurto ir žiaurumo momentų, su kuriais susiduria žmonės Irake, ypač moteris ir vaikai, kurie susiduria su e, e, e vergovės ir seksualinio smurto rizika. Man kelia pasibaisėjimą tai, kad aš privalau apie tai kalbėti, minėti žodį vergovė. E, Taip pat žmonės panaudojami kaip, kaip žmogiškiai skydai, jie verčiami tapti e, savižudžiais. Dėl, e, dėl prasto maisto, dėl to, kad nėra galimybės mokytis, dėl to, kad smurto grėsmė vaikam iškyla ypač didelis pavojus, be jokios ateities perspektyvos netgi neturėdami noro siekti susitaikymo, kaip žmonės atkurs Iraką po to, kai konfliktas baigsis. Kadangi iškyla tiek daug iššūkių e, ir, ir tiek daug iš tų iššūkių yra neišspręsti, e, nesunku e, pulti į nevilti. Bet noriu priminti, kad mes padedame šimtams tūkstančių vaikų ir jų šeimų bet be papildomo finansavimo beveik pusė humanitarinių operacijų vykdomų Irake turės būti užbaigtos arba sumažintos per atinančius mėnesius. Taigi tai yra e, netidėliotinos pagalbos šauksmas. Kaip netidėliotinas? Maisto e, e dalymas jau sumažintas Dahuko E, e, administracinėje teritorijoje, kur yra daugybė pabėgėlių. Taip pat sumažinti maisto daviniai, sveikatos vandens ir hygienos paslaugų teikimas taip pat sumažintas. Ir tai vyksta. Tai darome labai svarbių momentų, nes ypač iškilo lygų epidemijos pavojus. Tačiau turime išlikti realistiški Žinome, kad bendri humanitariniai poreikiai vis auga, o pasauliniai ištekliai yra riboti. Ir mes savo pradinį pagalbos prašymą sumažinome per pusę ir dar kartą jį apkartėme po to. Todėl šis pagalbos prašymas jau yra desperatiškas, nes be 500 milijonų dolerių paramos e, per kitus šešis mėnesius mūsų e, veiklai iškils pavojus, negalime leisti, kad taip įvyktų, negalime uh, apvilti drąsių Irako žmonių, kurie kiekvieną dieną kovoja už išgyvenimą. Kiekvieną kartą, kai susitinkame su tais žmonėmis, kai bandome pažvelgti pasaulį per pabėgėlių akis, iš karto suvokiame, su kokiais psichologiniais ir fiziniais iššūkiais jie susiduria. Šių metų sausio mėnesį lankiausi Ainkava e, rajone Erbilyje Ten mačiau šeimą, kurie gyvena apleistame prekybos centre. E, šeima, vyras, nes čia žmona, e, pagyvenę tėvai, e, akla mama ir trys nedidelio amžiaus vaikai. Jie neturi jokio privataus būsto ir jie gauna tik tai bazinius davinius ir jie yra dėkingi už tą pagalbą, nes jų antra dukra gimė ten. Jie sako, kad tai yra nieko, tai, tai yra pakenčiama palyginant su tuo, ką, nuo ko jie pabėgo, nes jie čia jaučiasi saugus. Nekartą girdėjau tokius žodžius. Tai dar kartą atskleidžia, kad mūsų pastangos yra gyvybiškai būtinos Irako ir Sirijos žmonėms. Ne tik suteikti jiems pagalbą, bet ir suteikti jiems viltį nežiūrint į, į tai, ką tos šeimos iškentėjo, vis dar, jos vis dar puoselėja viltį, viltį dėl savo ateities, Irako ateities, regiono ateities, dėl mūsų ateities, nes mūsų ateitis yra bendra. Todėl, kad, todėl ta pagalba, kurios prašome, skirta ne jungtinių tautų agentūroms, ji reikalinga tam, kad mes, jungtinėse tautose, galėtume suteikti pagalbą tiems žmonėms ir uh, užtikrinti, kad jų viltis gyvuotų. Ačiū. Thank you very much, Anthony Lake. Ačiū, Anthony Lake. Aš norėčiau dabar steikti žodį e, daktariai Margaret Chan, pasaulio sveikatos organizacijos generaliniai direktoriai. Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė Brok, ponė Makavan, ponė parlamento pirmininkė, komisijos narys Tilienidės, ponė e, Leik ir uh, kolegė Kang. E, labas rytas, ponios ir ponai. Šį rytą jūs išklausėte ištisos pasibaisėtinų statistinių duomenų litanijos. Ji atspindi Irako žmonių nevilti. Mano brolis ir sesė labai aiškiai ir ryškiai tą pristatė tą patį matėte ir video juostoje. Situacija yra prasta, labai prasta ir sparčiai blogėja. Įtampa tarp įvairių grupuočių ir ginkluotas konfliktas užda, uždaro duris įvairioms galimybėms perkeltiems asmenims surasti saugų prieglopsti. Beveik 7 milijonams žmonių reikia prieigos prie sveikatos paslaugos. E, dabar e, žmonės e, gauna pagalbą tiesiogiai iš 77 sveikatos priežiūros centrų. E, sveikatos priežiūros e, centrai yra perkrauti, vaistų trūksta, vaistų atsargų taip pat trūksta net ir pagrindinėse ligoninėse. Keturiose iš labiausiai nukentėjusių vietovių 14 ligoninių ir daugiau nei 160 sveikatos priežiūros centrų buvo sugriauti arba jiems stipriai buvo pažeista. Kai kuriuose srityse daugiau kaip 45 procentai sveikatos priežiūros darbuotojų išvyko iš regiono kovodami už savo gyvybę. Nu, leiskite man pabrėžti, tarptautinė humanitarinė pagalba reikalauja apsaugoti ir ginti sveikatos priežiūros darbuotojus ligoninėse ir skubę pagalbą teikiančias tarnybas tokių reikalavimų turi laikytis visos šalis. Viešos paslaugos susijusios su sveikata, vandens tiekimu, sanitarinėmis sąlygomis prastėja. E, vasaros karščiai, kaip kalbėjo Tonis, didina riziką ir prisideda prie žmonių prastos situacijos. Tymų atvejai jau yra fiksuojami 18 18 regionų. Cholera plinta, leišmaniozė taip pat yra diagnozuojama vis dažniau. Praėjusiais metais buvo diagnozuoti du poliomelito atvejai. Ir visa tai rodo, kad sveikatos priežiūros sistema tiesiog griūva, žmonės nebeturi galimybės gauti prevencinių paslaugų, nebeturi galimybės skiepytis. Kaip žinome iš praeities, poliomelito virusas, taip pat kaip ir kiti virusai, yra labai išmanus ir jie puikiai pasinaudoja konflikto sudarytomis sąlygomis. Žmonės kenčiantis nuo lėtinių lygų, tokių kaip širdies lygos diabetas ar vežys stokoja nuolatinio vaistų tiekimo. Nacionalinė pagrindinių vaistų tiekimo grandinė yra suardyta. Humanitarnės agentūros bando daryti, ką gali geriausiai užpildyti spragas, tačiau joms grėsia nesaugios situacijos, jos negali pasiekti svarbiausių žmonių dėl to, kad keliai yra nepravažiuojami ir yra daugybė kitų kliūčių. Nepaisant šitų iššūkių, PSO ir partnerės e, bando užtikrinti paslaugų, sveikatos priežiūros paslaugų teikimą. Milijonus žmonių mes pasiekėme net ir tose regionuose, kur konfliktas yra įsisiautėjęs. Vaikai yra skiepėjami, tą paminėjo ir Tonės. E, ponios ir ponai, be finansavimo partneriai negali teikti paslaugų. 84 procentai visų sveikatos projektų ir sveikatos priežiūros centrų turės užsidaryti iki birželio pabaigos, o mes jau esame birželio mėnesį. Pagalvokite, kągi tai reiškia Irako žmonėms. Besilaukianti moteris nori saugiai pagimdyti, vaikas sergantis plaučių uždegimu arba dierėja Tokios lygos laiku negydomos gali baigtis mirtimi. Žmogus, kenčiantis nuo hipertenzijos, turi gauti vaistus, kad išvengtų širdies priepolio ar insulto. Be to reikia pagalvoti apie sužeistuosius ar tuos, kurie yra nukentėję nuo įvairių traumų. Pagalvokime apie tai, ką tai reiškia sveikatos priežiūrai regione ir už regiono ribų. Epidemijos sienų nepaisto. Ponios ir ponai, baigdama norėčiau dar kartą pabrėžti, kad Irako žmonėms beviltiškai reikalinga pagalba. Mes privalome pasirūpinti sveikatos šių žmonių poreikiais. Tai yra būtina sąlyga siekiant atstatyti šalį ir užtikrinti ilgalaikį stabilumą tiek daug būtų galima nuveikti, taikant paprastas ir nebrangias priemonės. Mes e, turime finansuoti sveikatos sistemą. Tai padėtų palengventi milijonų Irako žmonių vargus ir nevilti. Prašau, suteikime jiems vilties. Ačiū. Um, thank, thank you, Dr. Chan. I think... Dėkui, daktarė Chan mūsų kalbėtojai minėjo, kaip svarbu labai skubiai mums sureaguoti ir tikrai visi turime susimastyti, nes buvo pasakyta, kad birželio pabaigoje jau gali užsidaryti ligoninės, turime dėti visas pastangas, kad taip neįvyktų, nes kitaip dar tų baisių patirčių skaičius padidės. O dabar norėčiau pakviesti kitus mūsų kalbėtojus čia į prezidiumą. Prašom. So our next speaker, colleagues, is Madame. Taigi, toliau ponė Lize Grand yra mūsų pranešėja. Jis vadovauja mm, Junktinių tautų paramos misijai Irake ir humanitarinę pagalbą Irake koordinuoja. E, taigi, mm, jūs geriausia žinote, E, kokie yra poreikiai ir ką mes galėtume padaryti. Dėkui pirmininkė, norėčiau šiandien kreiptis į e, komisarą Irako parlamento pirmininką, gerbiamus parlamentarus. Norėčiau e, pakalbėti apie tai, ko reikia. Turime parengę pristatymą skaidrėmis E, kuris parodys, ko mums reikia. Noriu pasakyti, kad krizė Irake yra viena sudėtingiausių humanitarinių krizių ir situacija nuolat keičiasi. Ta krizė labai staigiai e, rimtėja. Per paskutinius metus žmonių, kuriem reikia humanitarnės pagalbos skaičius, padidėjo keturis kartus, kaip e, Irako. Uh, parlamento pirmininkas sakė, kad ši krizė palėtė visas iš šalies 18 provincijų. Žmonių, kuriem reikia pagalbos skaičius matomas šiame žemėlapyje, kuo didesnis raudonas apskritimas, tuo daugiau ten yra žmonių, kuriem reikia pagalbos ant baro provincijoje, daugiau kaip milijonas žmonių reikalauja pagalbos E, Kirkukė 1,8 milijonai. Ir kaip minėjo kolegos, apskritai pagalbos reikia 8,2 milijonam žmonių. Žinome, kad humanitarinė situacija blogės, mūsų netidėlioti, mūsų skubaus veikimo planai rodo, kad maždaug 1,7 milijonam papildomų žmonių reiks pagalbos, taigi metų pabaigoje apie 10 milijonų irakiečių reiks e, kažkokios pagalbos. Apskritai šalia gyvena 36 milijonai žmonių. Ši krizė yra viena iš didžiausių ir sparčiai besikeičiančių e, krizių pasaulyje E, kuri, mm, kuriai reikia labai didelės humanitarinės pagalbos. Kaip jau buvo pasakyta, maždaug 4,4 milijonam žmonių reikia paramos maistu. Dideli žemės ūkio rajonai, tarptų, kuriuose auginami grūdai, dabar yra užimti ISIS ir tai yra rimta grėsmė apsirūpinimo mais, apsirūpinimui maistu daugelis e, bendruomenių e, priima tuos žmonės, kurie turėjo palikti savo namus. Žinome, kad visoje šalyje šimtai tūkstančių namų ūkių atsiduria mm, žemiau skurdo ribos, nes priima labai daug žmonių, kurie prarado namus. Taigi, e, kai buvo minėta, kaip komisaras sakė, kaip Irako parlamento pirmininkas sakė, kad šalis jau pasiekusi ribą. Mes bijome, kad jei humanitarinė veikla sužlugs, o tas įmanoma, jei nebus pakankamai lėšų, tai tai pakirs galimybę užtikrinti Irake nacionalinį susitaikymą ir dar labiau suskaldys ir su, sudalins šalį turime e, parodyti solidarumą su Irako vyriausybė, su Irako žmonėmis. E, be to, kaip jau buvo minėta, Irake e, vyksta labai daug nusikaltimų, žmonių teisių pažeidimų ir humanitarinė pagalba, tai ir pagalba apsaugant žmonės. Kalbėjome apie tą smurtą, nuo kurio kenčia Irako žmonės, visa jaunoji Irako karta yra tokioje grėsmėje. 3 milijonai žmonių dabar yra netekę savo namų, išėję iš savo namų. Trečdalis šalies, e, tamsiai mėlyna spalva ir šiek tiek šviesesnė mėlyna E, tie regionai yra labai sunkiai pasiekiami ir ypač ten yra daugiausia žmonių, kurie labiausia pažeidžiami, kuriem reikia pagalbos ir būtent tie žmonės mum kelia didžiausią nerimą, nes mum labai sunku prie jų prieiti, pas juos patekti. Jei sekate žinias ir žino, tai žinote, kad Irake E, humanitarinė prasme žiūrint situacija blogės, tai bus mm, sunki vasara dėl konfliktų, dėl kovų, humanitarinės pagalbos reiks dar daugiau žmonių, e, maždaug dar papildomai 2 milijonam žmonių reiks humanitarinės pagalbos. Mes turime e, parengę skubaus reagavimo planą, kad galėtume e, ir miestuose teikti tokią pagalbą, ir ne miestų vietovėse. Daugelis miestų gyventojų, kaip matėme, kas vyko Ramadėje, turės palikti savo mm, būstus miestuose. Matėme, kad iš Ramadžio per labai trumpą laiką 50 tūkstančių žmonių pabėgo ir tokia situacija e, labai panašu gali pasikartoti humanitarinės e, organizacijos, nevyriausybinės organizacijos, visi, kas veikia tikdami humanitarinę pagalbą e, Irane, yra mobilizavėsi maždaug 150 organizacijų kiekvieną mėnesį suteikia pagalbą 2,5 milijonam žmonių. O kalbant apie e, tuos veiksmus, kuriuos vykdome, tai turime turėti galvoje, kad ir mum patiem kyla labai daug problemų, nes e, mes. E, mums labai sunku neatsilikti nuo tų poreikių, patenkinti tos poreikius ir sekti tą nuolat besikeičiančią situaciją. Dėl to mūsų veikla restruktūrizuojama, mes kūrėme humanitarinė, humanitarinės, humanitarinių veiksmų centrą, bandydami nuspėti, kas vyks vasarą, e, esame įkūrę bendrus sandėlius, Kaip jau minėjau, skubaus reagavimo planas visai šaliai yra parengtas. Stengiamės e, kuo tikslesnius duomenis susirinkti, stipriname koordinavimą su vyriausybė. Tony Lake pristatė vieną iš efektyviausių mūsų veiksmų, tai yra skubaus reagavimo mechanizmas, kai per 48 valandas nuo to, kai šeimos palieka namus, jos gali gauti tą skubios pagalbos paketą, kur yra hygienos reikalingi reikmenys, maistas ir, ir visi tie būtinai reikalingi dalykai. O po to jau žmonės gauna didesnę paramą, kad galėtų įsikurti. Ir tą pirmosios pagalbos rinkinį gavo maždaug 2 milijonai žmonių šiemet. Mūsų, e, mums kilanti problema yra ta, kad baigėsi mūsų tų neatidėliotinos pirmos pagalbos rinkinių atsargos. Jei kažkas atsitiktų e, tose regionuose, kur dar padėtis pakankamai E, nebloga, tai mes neturėsime e, pakankamai tų pirmos pagalbos rinkinių ir negalėsime sureaguoti. Be to mums pavyksta e, prieiti prie žmonių, kurių padėtis yra ypač sudėtinga. Kalbėjome, kad maždaug 50 procentų visos humanitarinės veiklos arba susiaurės, arba iš vis užsibaigs jei negausime lėšų. 50 procentų visos humanitarinės veiklos baigsis birželio pabaigoje, jei neturėsime papildomai lėšų. E, kaip buvo minėta, maisto programa jau siaurina savo apimti ir 77 e, sveikatos centrai e, buvo pradėti uždarinėti gegužės mėnesį. Ir, ir gali būti uždarytos, jei nebebus lėšų ir, kaip jau minėjau, baigėsi ir tie pirmos pagalbos paketai. Kitas dalykas, kurį norėčiau pabrėžti, kuris yra labai svarbus, Irako vyriausybė vadovauja humanitariniai veiklai, vyriausybė pati e, teikia e, lėšas, stato palapinės, atidarinėja mokyklas, atidarinėja e, sveikatos centrus, bet 40 procentų sumažėjo Irako vyriausybės pajėgumai, nes nukrito naftos kainos ir jie turi kovoti su ISIS, taigi jų biudžeto ištekliai yra labai riboti. matėme, kad Irako vyriausybė iš tiesų labai didelės pastangas deda, bet dabar jau jie prispausti įvaryti į kampą, jiem reikalinga pagalba, dėl to mes kreipiamės į tarptautinę visuomenę, kad dabar yra tas laikas, tas momentas parodyti solidarumą su Iraku, su Irako vyriausybė ir žmonėmis. Šis humanitarinio reagavimo planas yra pirmas pats pagrindinis prioritetas šiam regionui. Žinau, kad daugelis kolegų, e, kurie žino, kaip veikia jungtinės tautos, e, žino, kad mes siunčiame e, tokius kreipimusis siekdami paskatinti tarptautinę visuomenę reaguoti. Žinome, kad pasaulyje yra daug krizių ir mm, sponsorių e, galimybės irgi yra įtemptos. Bet, kaip jau minėjau, mums labai svarbu galėti bent jau tą minimalę pagalbą suteikti iš pat pradžių, o po to jau žiūrėti, ką papildomai galime padaryti. Mes uh, kreipiamės dėl humanitarinės e, pagalbos, nes nebegalime užtikrinti tų tarptautinių humanitarinių pagalbos standartų. Dėl to noriu pasakyti, kad dabar šis mūsų kreipimasis yra ypatingos svarbos ir ypatingos skubos, nes jei nebus sureaguota į mūsų prašymus, negalėsime net to e, pirmosios pagalbos paketo suteikti nes mes, kadangi teikiame e, tarptautinę humanitarinę pagalbą, turime ją teikti pagal tarptautinius humanitarnės pagalbos standartus, bet kadangi Irake e, situacija labai įtempta, tai norime bent jau tą minimalios pagalbos paketą galėti suteikti, tai būtų 500 milijonų dolerių per ateinantį pusmetį ir tai leistų padėti mums penkiems milijonams žmonių. Norime subalansuoti tarptautinę, e, e, tarptautinį dalyvavimą, kad jį patektų ir humanitarinė pagalba. Ir e, dabartinis humanitarinio reagavimo planas turi penkis tikslus - specializuota parama, Tai yra kryptinga parama padedanti išgelbėti žmonių gyvenimus ir bandyti prieiti prie gyventojų, kur jie bebūtų, net ir nevyriausybės e, kontroliuojamose teritorijose. Mes norime padėti vyriausybei, kad būtų pereita prie grinaisiais pinigais pagristos socialinės apsaugos sistemos ta išorinė humanitarinė pagalba turi uh, ribotą uh, veikimą, nes Irako vyriausybė steigia ir vykdo socialinės apsaugos sistemą. Dabar jinai neveikia deramai, nes naftos kainos yra nukritusios, o kai naftos kainos pakils, tai mm, pradės tinkamai veikti tą vyriausybės socialinės apsaugos sistemą. Ir mes norime padėti Irako vyriausybė pereiti prie tos grinais pinigais paremtos socialinės apsaugos sistemos. Tai jau, kaip minėjau, mums svarbiausia yra suteikti tą iš pradžių pirmąją neatidėliotiną pagalbą, e, o toliau eiti tolyn kalbant apie tą pirmąjį reagavimą, tai yra e, vanduo būteliuose, sanitarinių sąlygų užtikrinimas, e, duodant muilą ir kitus hygienos reikalus. Toliau e, antrasis etapas yra vandens atvežimas sunkvežimiais, siurblių generatorių, toletų įrengimas. O toliau trečiasis etapas jau yra e, tiek tas klasterinis reagavimas. Ir galiausia, noriu pasakyti, kad ši krizė dabar yra vienintelė trečio lygio krizė, kuri, e, kurios pabaiga, kurio, šiai krizai yra numatytos priemonės, kaip galima ją užbaigti. Kaip jau minėjau, E, Irako vyriausybė yra numačiusi socialinės apsaugos sistemą. Taigi tarptautinių organizacijų veikimas yra ribotas. O čia šioje skaidrėje matote, kam kiek lėšų yra reikalinga. Apsaugos rytyje mums reikia 54 milijonų, maisto saugos 60 e, milijonų, vandens ir e, sanitarijos 44 milijonų būsto prieglopšio 95 milijonų, švietimo 26 milijonų. Matote skaidrėje, kiek lėšų kam reikia. Ir pasinaudodami šią progą norėtume labai e, padėkoti Europos parlamentui, e, komisijos nariui, kad galime čia šiandien parlamente kreiptis į visus prašydami pagalbos. Norime padėkoti Irakui, kad galime būti toje šalyje ir padėti Irakui tokiu sunkiu laiku. Dėkui. Ačiū. E, gavome labai iškios informacijos apie pagalbos poreikius ir kiek tai kainuotų. Norėčiau paprašyti kitus kalbėtojus e, ateiti čia. Kolegos, aš turiu išeiti, nes turi dalyvauti Europos e, vystomosiose dienose, kurios rengiamos Bruselėje, kaip ir kiti kolegos, bet noriu patikinti Jūs, kad apie tai, ką, e, apie ką čia išgirdome, kalbėsime ir šiuose e, vystomosios pagalbos dienose. Mane pavados kolega toliau šiame posėdėje. Buenos días. Vamos a empezar con el sexto punto, que es el. Labas rytas. Noriu pasisveikinti su visais. Perėsime prie kito mūsų darbo tvarkės punkto ir toliau pagal darbo tvarkę yra diskusija humanitariniais klausimais. Bueno, para introducirle voy a dar la, la palabra. Norėčiau dabar suteikti žodį ponui Sorensen, ECO generalinio direktorato vadovui, kuris pasakys keletą žanginių žodžių. Chairman, uh... Labas rytas, ponė pirmininkė, labas rytas. Tikriausiai pažįstate mane, aš puikiai pažįstu pona Klausą ir kitus kolegas. Aš esu Jean-Luc Debrau, aš atsakingas už operacijas, humanitarnės e, pagalbos ir civilinės operacijas ECO direktorate. Ponios ir ponai, kolegos, e, mes puikiai vieni kitus pažįstame. ECO vardu Europos e, komisijos humanitarnės pagalbos teikimo organizacijos vardu. Mes manome, kad tai programa yra puikia galimybė e, suteikti pagalbą ir pasiūlyti atsaką Irake. Visų pirma, reikia akcentuoti civilių apsaugą. Daugelis kalbėtojų minėjo, kad tai yra e, saugumo krizė. Kitas svarbus dalykas - humanitarinė pagalba. Tai visada yra esminis iššūkis e, susidūrus su tokiamis žmonių sukurtomis katastrofomis, kur viskas susijęs su politika. Norime pabrėžti, kad mes remiame ir e, palaikome ponios Liza Grandė pastangas. Mes, mums daro įspūdį tos e, peržiūrėtos humanitarinės pagalbos plano pristatymas ir, ir jos dėka ir Irake dirbančių partnerių dėka e, užtikrintas pozityvus humanitarnės pagalbos teikimas ir parengtas veiksmingas humanitarnės pagalbos planas, kaip ką tik girdėjome iš jos pristatymo. Mes norėtume akcentuoti šiame kontekste tris esminius aspektus, atsako, mums pasiūlyto atsako aspektus. Visų pirma, požiūrį renkasi Irakas. Lengva Mm, teikti pagalbą nesunkiai pasiekiamose teritorijose, tą akcentavo daugelis šryto kalbėtojų. Daugelis e, pagalbos prašančių žmonių yra sunkiai pasiekiamose teritorijose. Ir pastaraisiais mėnesiais kaip humanitarnės pagalbos teikėjas mes įvertiname visas galimybės teikti pagalbą ir tai yra mūsų prievolė mūsų darbas pasiekti tuos, kuriems reikia pagalbos, kad ir kur jie bebūtų. Kitas pasiūlyto plano e, aspektas ir bruožas yra jo visapusiškai integruotas pobūdis, integruotos humanitarnės pagalbos e, požiūris. Tai reikia akcentuoti. Human, kuriamas humanitarnės pagalbos centras, jie yra Bagdade ir Erbile. Er, Erbilyje ir įvertinamos humanitarinės pagalbos poreikiai, planuojama ta pagalba, taip pat užtikrinama lengvesnė prieiga per gerybas. Ir visa Iraką apimančio požiūrio e, aspektas yra ypač svarbus. Koordinavimas vyksta ir centrinės vyriausybės e, lygmenių ir taip pat žemesnių lygmenių Kaip suprantu, mes e, išklausysime ir už humanitarinę pagalbą atsakingo atstovo pasisakymą. Mes palaikome UNICEF organizaciją, kuri teikia pagalbą, kuri taip pat dalyvauja pagalbos e, koordinavimą ir užtikrina, kad pagalba pasiektų tuos, kuriems labiausiai jos reikia ir taip užtikrintume E, spragas humanitarinėje pagalboje, turiuomenį teritorijas, kurios būtų nepasiekiamos. Ir, kaip sakė e, ponė Grandė paskutinėme savo pasisakymo etape, e, jį kalbėjo apie atsitraukimo strategiją ir mes džiaugiamės tuo, kad šis humanitarnės pagalbos planas apima ir besąlygišką pagalbos grinaisiais pinigais sistemą. Strate, tai pamatiniai strategijos elementai ir tikėtina, kad tokia priemonė labiausiai, kad tokia pagalba labiausiai paskatins Irako visuomenės atkūrimo procesus, kurie yra labai svarbus užtikrinant šalies ateitį. Tai padeda uh, tenkinti gyventojų pagrindinius poreikius ir užtikrinti uh, tą pagalbos teikimą e, oriai pagalbos e, paskirtimo operacijose. Įgyvendinti ją nebus lengva. Ir kalbant apie humanitarius pagalbos teikimo novatoriškumą, reiks daug, da, reiks daug darbo ir e, atsidavimo e, iš pagalbos teikėjų, taip pat ir iš Irako valdžios ir mes visapusiškai remiame ir palaikome tą darbą ir mes dalyvausime kaip pagalbos donoras šioje srityje. Ačiū. Taip pat noriu džiugiuosi galimybę toliau dalyvauti diskusijose. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė Sorensen. Dabar pristatysiu kitus norinčius kalbėti e, kur, asmenis, kurie pasaulio lygių eina labai aukštas pareigas ir rūpinasi Irako klausimais. Pirmiausia, Folker Turk, Junktinių tautų vyriausiojo komisaro pavaduotojas apsaugos klausimais. Septynės minutės jums, prašom, ponė. Ačiū. Labai didelė garbė dalyvauti šiame susitikime, kuriame yra pristatomas humanitarnio atsako planas Irakui. Kaip minėjo ponė Grandė, mums reikia spręsti šią krizę aš dirbu E, apsaugos klausimais ir noriu kalbėti apie tai, ką tai reiškia realiai. Galime pažiūrėti į statistinius duomenis. Šiandien išklausėme labai daug informacijos apie statistiką, kalbame apie milijonus žmonių, kuriems reikalinga pagalba. Labai daug perkeltų asmenų yra šalyje. Yra maždaug 3 milijonai žmonių, kurie per pastarosius dviejus metus buvo perkelti Be to, 900 tūkstančių žmonių ankstesnių laikotarpių buvo perkelti, taigi dabar mes turime labai daug, beveik 4 milijonus viduje perkeltų asmenų. Be to, 185 tūkstančiai pabėgėlių iš Irako pabėgo į kaiminę šalis arba kitas valstybės. Taigi labai daug perkeltųjų asmenų yra šioje krizėje. Tai reiškia, kad visuomenė ir piliečiai nuo to nukentėjo ir nuskurdo. Galime pagalvoti apie konkrečius žmonės, vyrus, moteris, vaikus, kurie slypi už šių skaičių. Kartais jie turėjo persikelti net ne vieną kartą, o keletą. Irake daugelis žmonių turėjo persikelti ne kartą ir negalime pamiršti jų apsaugos. E, su persikelimu yra susiję labai daug įvairių dalykų, kaip tokių kaip registravimasis, pavyzdžiui, ir toliau. Daugelis šių žmonių patyrė smurtą, seksualinį smurtą, jie nuo to nukentėjo. Jų teisės buvo rimtai pažeistos. Ir jeigu tu galiausiai randi kažkur saugią vietą šalyje, jeigu tai pavyksta apskritai, nes daugeliu žmonių to padaryti nepavyksta. Taigi saugumas yra labai relativi savoka kalbant Irake. Taigi kalbant apie apsaugą, reikia pasakyti, kad humanitarinis atsakas turi reaguoti į konkrečius viduje perkeltų asmenų poreikius ir reaguojant į labai konkrečius jų poreikius. Aš turėjau galimybę kreiptis į pilietinių teisų teisingumo ir vidaus reikalų komiteto narius Europos parlamente. Jūs galite pagalvoti, kad tie dalykai nėra labai susiję glaudžiai, tačiau e, taip dėja nėra. Daugelis Sirijos žmonių dabar persikelia į e, valtis ir jie išvyksta iš savo šalies. Tokio reiškinio mes nematėme daugelį metų. Dabargi e, jau ir Sirijos gyventojai bėga iš šalies ir bėga į Turkiją, bėga į Graikiją. Labai panašus reiškiniai vyksta ir Irake. Iš Turkijos į Graikiją nemažai Irako žmonių bando persikelti. Taigi, kalbant apie atsaką, reikia išsiaiškinti, kokiosgi yra humanitarinės e, sąlygos ir poreikiai Irake. Jeigu žmonės negaus pagalbos šalyje, jie bandys iš šalies pabėgti, nes tokiamis sąlygomis gyventi nėra įmanoma. Taigi galime daug pasimokyti iš krizės e, Sirijoje. Taip pat negalime pamiršti to, kas vyksta šiomis dienomis viduržėme jūros regione. Liza Grande e, labai svarbų dalyką pasakė. Aš prieš keletą savaičių buvau misijoje Irake Ir pats mačiau, kad labai reikalingas solidarumas tarp pačių irakiečių. Žiniasklaida ir Tony Leika minėjo, kad labai daug rodoma apie ginkluotą konfliktą, bet taip pat reikėtų kalbėti ir apie solidarumą tarp irakiečių apie šią istoriją. Ir tai yra labai svarbi sudedamoji dalis statant Irako ateitį. Labai svarbu gilinti tokį solidarumą tarp Irako žmonių. Aš turėjau galimybę susitikti su vien su žmonėmis, kurioje net pabėgėliai iš Sirijos yra įsikūrę Irake. Ketvirt, toje teritorijoje visi jie susitinka kartu, jie yra surengę savo, suformavę savo komitetą, kuris bando spręsti problematiškus klausimus. Tokius kaip pavyzdžiui vaikų mokymas, registravimasis, dokumentų gavimas ir taip toliau. Taigi reikėtų dirbti remiantis bendruomenėmis, pasitelkiant tas struktūras, kurios egzistuoja Irake. Ir Taip galima galvoti apie Irako ateitį, investuojant į tokias galimybės. Taigi net ir krizėje yra tam tikrų galimybių. Taigi mes matome tam tikrų taikesnio Irako e, sėklų ir galimybių. Žiūrint iš mūsų perspektyvos, labai svarbu tokioms bendruomenėms sudaryti sąlygas pačioms savo padėti. Mes turime teikti humanitarnę pagalbą, kurio, kuri yra labai būtina ir reikalinga. Yra tam tikra atsitraukimo e, strategija. Tačiau šiuo metu mes turime paremti nacionalinės e, struktūras. Ir Tai padės Irako civiliams gyventojams. Paskutinis dalykas, apie kurį norėčiau kalbėti, yra galimi sprendimai, ypač perkelimo e, sąlygomis. Mes e, matome, kad dėl karinio veiksmų perkeltųjų asmenų skaičius didės, jis auks, e, šimtai arba tūkstančiai tokių asmenų atsira šimtai arba tūkstančiai tokių asmenų, tačiau kai kuriuose bendruomenėse asmenys grįž į ankstesnės vietas. Taip pat Irake yra fiksuojama tam tikra relokacija tarp bendruomenių ir mes turime vadovautis tam tikromis principinėmis nuostatomis, kokiagi apsauga yra būtina. Tam reikia stebėsenos priemonių įvertinimo veiksmų. Reikia stebėti e, gyventojų judėjimo dinamiką. Jeigu žmonės grįžta atgal saugiai ir oriai, mes turime tą palaikyti, tą paremti, atsižvelgiant į platesnį vaizdą Irake. Aš manau, kad mes galime kalbėti apie sas, saveikumą to, kas vyksta Irake ir apskritai visame regione ir net Europoje. Finansuojant humanitarnio atsako plano įgyvendinimą galėsime reaguoti į būtiniausius Irako žmonių poreikius. Ir aš tikiuosi, kad mes galėsime kalbėti apie kur kas geresnę Irako žmonių situaciją. Ačiū. Oralevoje. Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį Jan Egeland, Norvegijos pabėgėlių tarybos generaliniam sekretoriui. E, Pone pirmininkė, norėčiau pasveikinti ES už tai, kad suorganizavo tokią konferenciją. Laikas labai tinkamas džiaugiuosi, kad galėčiau, kad galiu šiandien e, dalyvauti šiame renginyje su jungtinių tautų, Europos e, parlamento ir kitais kolegomis. Aš esu viena iš atstovas vienos iš nevyriausybinių organizacijų. Mes daug esame nuveikę, bet jei jūs padėsite, E, galėsime nuveikti dar daugiau. Susidurėme šiuo metu su trimis krizėmis. Pirmiausia, tai apsaugos krizė, tai yra smurtas prieš mm, negalinčius apsiginti gyventojus didėja, religinės bendruomenės išblaškomos, išmėtomos po Iraką ir po pasaulį civilizacijos, kurios čia egzistavo tūkstančius metų, e, tokios bendruomenės dabar atsidūrė visiškai siaubingose sąlygose. Ir tai, kas vyksta, yra baisu. Mes tą stebime, e, ginkluoti žmonės e, visiškai nebaudžiamai žudo, kankina, prievartauja mes kaip humanitarinės organizacijos Irake matome, kad vis sunkiau mum prieiti prie tų žmonių, kuriem reikia pagalbos, blokuojami mūsų keliai, neleidžiama civiliams gyventojams saugiai pabėgti į e, saugesnės teritorijas, atakuojami humanitariniai darbuotojai. Anbaro provincijoje šiandien yra labai daug žmonių, kurie tūkstančiai iš jų turėjo palikti savo namus per praėjusias dienas ir praktiškai visi negali išvengti tų vietų, kur jie gali žūti, jų keliai blokuojami, mes irgi negalime prie jų prieiti. Taigi, labai daugelie vietų situacija tokia, kad žmonės negali pabėgti ir prieiti iki mūsų paramos, o mes prie jų irgi nebegalim prieiti. Tai ne tsunamis, tai yra žmogaus, žmonių sukurta krizė nuo A iki Z. Ir trečioji krizė tai yra paramos krizė, nes trūksta lėšų tiek, kiek yra lėšų, tai jos yra tik lašas jūroje, turint galvoje, kiek žmonių yra atsidūrę ant bedugnės slengščio ir kiek jiems reikia padėti. Irako e, bendruomenės priėmė ne tik savo tolimus giminaičius, bet ir visiškai e, svetimus žmonės, kurdo e, regioninė vyriausybė priėmė siriečius, kitus irakiečius O dabar europiečiai, amerikiečiai, Azijos žmonės ir arabų šalis turi prisidėti. Mes, nevyriausybinės humanitarinės organizacijos, turime labai daug dirbančių Irake darbuotojų ir mums reikia daugiau lėšų, kad galėtų veikti tas koordinuotas jungtinių pajėgų planas. Mes prisidedame prie to jungtinių tautų kreipimosi, bet mes dar turime ir kitų papildomų poreikių, be to bendrojo poreikio. kad užbaigtume tą humanitarinę krizę, Irako vadovai, politiniai, religiniai ir visi kiti e, mažumų atstovai turi sėstis prie stalo ir rasti politinį sprendimą. Tik taip galėsime tą krizę užbaigti. Regioninės ir tarptautinės jėgos turi baigti tą konfrontaciją, dėl kurios Taip kenčia Irako žmonės. Reikia sėsti visoms pusėms prie dėrybų stalo ir rasti tą sprendimą, kurio reikia Irakui. Mes, kaip humanitarinės organizacijos, esame bešališki ir remiamės tik humanitarinės pagalbos teikimo principais ir niekaip ir, ir išlaikome neutralumą. Mes tik teikiame humanitarnę pagalbą, nežiūrint to, kas kontroliuoja vieną ar kitą teritoriją. Teisės aktai, kurie kovoja su mm, terorizmu, neturi drausti humanitarniam organizacijom prieiti prie teroro aukų. Ir tą parlamentas e, kaip mm, teisėkuros institucija turi suprasti, humanitarinių organizacijų veikla neturi būti apsunkinta, mums reikia daugiau lėšų, saugumo, kad galėtume pasiekti tuos, kuriem reikia paramos. Ir mes, tie, kas dirba vietoje, labai, e, su, labai didelė viltim žiūrime į šį susitikimą ir e, supraskit, mums iš tiesų reikia jūsų pagalbos. Ačiū. Dabar žodis poniai Barbarai Nausvorti, pasaulio maisto programos vykdomojo direktoriaus pavaduotojai. Ačiū. Man tenka garbė kreiptis į Jūs kaip pasaulio maisto programos atstoviai ir prisidėti prie, bendro, prie bendrų raginimo balsų dėl Irako. Uh, Noriu vis pirma pasakyti, kad mm, pasaulio maisto programa, programos atstovai mano, kad prieiga prie maisto yra viena pamatinių, vienas pamatinių ramščių, kuriant taikų e, pasaulį. Maisto saugumas užtikrina žmonių fizinį saugumą. Ir todėl, būtent todėl visų šių agentūrų vardu esame čia ir, ir prašome jūsų pagalbos. Pasaulio maisto programa kovoja su uh, maisto stygimiu Irake jau ilgą laiką. Mūsų uh, pastangas uh, žlugdo konfliktai bei gamtinės nelaimės. Irakas yra gamtinių išteklių turtinga šalis, tačiau uh, ten visko stinga. Uh, E, šeimos su vaikais, e, yra, kurios yra nukentėję dėl šių konfliktų, yra ypač didžiulis iššūkis mums. 2012-aisiais Irakas atvėrė savo sienas pabėgėliams iš Sirijos pietinėse ir šiaurinėse provincijose. Mes dalyvavome teikiant pagalbą pabėgėliams iš Sirijos. Taip pat ir m, ištikus paskutiniai kriziai nuo 2014. -ųjų. Norėčiau E, taip pat padėkoti ES ir jos valstybėms narėms už tai, kad skiria 10 milijonų eurų pasaulio maisto programą 2014 metais, kad suteiktume pagalbą e, irakiečiams e, išstumtiems iš savo e, darbo, iš jų gyvenamų vietų. Tai leido mums su, sukurti reikalingas darbo vietas, tiekti maistą Euro, irakiečiams ir taip pat e, iš, pa, su, paruošti maisto kuponų už 3,5 milijonų eurų ir suteikti visą kitą reikalingą pagalbą šiaurės, ša, šalies šiaurėje. Tačiau situacija blogėja mums kalbantis kovos Anbaro e, provincijoje e, privertė dar daugiau žmonių bėgti iš namų. Pasaulio E, maisto programa mobilizavo sparčiai savo pajėgas, siekdama padėti žmonėms, kurie ieškojo prieglopščio pabėgę iš namų. Situacija toliau pablogė 2014 birželio mėnesį, kuomet mo, mo, buvo paimtas Mosulas ir daugybė kitų re, e, miestų. Šeimos buvo priverstos bėgti, keltis iš vienos kietos į kitą ir mes sukūrėme specialią maisto davinių programą skirtą Irakui. Rūpiučio mėnesį, kuomet žmonės iš Ninovos centrinės teritorijos pradėjo bėgti, mes e, atidarėme lauko virtuvės ir per dieną pamaitindavome daugiau nei 20 tūkstančių žmonių. E, tai buvo pagalba žmonėms, kurie prarado savo namus, e, nusavybę, šeimą ir draugus. Per šias operacijas pasaulio maisto programa aktyviai klausėsi tarp vykdė konsultacijas su tarptautinės bendruomenės atstovais. Mes e, panaudojame gautą informaciją, kad patobulintume mūsų atsaką ir parengtume geresnius maisto davinius. Manome, kad svarbu ir užtikrinti tinkamą atsaką tinkamų laikų ir pasiūlyti tinkamą pagalbą žmonėms. Mes e, daliname maisto uh, E, talonus kaimo vietovėse, pavyzdžiui, Kurdistane praeisiais metais ir leidžiame irakiečiams patiems pasirinkti, ką jie nori valgyti. Jie panaudoja tuos kuponus, perka pieno, kiaušinių, sū, sūrio, e, vištienos. Beveik 470 tūkstančių žmonių gauna mėnesinius e, maisto davinius, juos jiems finansuoti mums reikia beveik 7 milijonų dolerių. Pastarųjų dviejų mėnesių konfliktai ir susirėmimai ir toliau vertė žmonės bėgti iš Anbaro, iš kur e, pasitraukė beveik 200 tūkstančių žmonių. Mes dirbame su UNICEF ir kitomis e, tarptautinėmis organizacijomis dirbančiomis šioje srityje, teikime pagalbą e, žmonėms, teikdami hygieninės pagalbos paketus vandenį ir maistą. E, pasaulio maisto programa taip pat dalino e, maistą beveik 200 tūkstančių žmonių. Mes dirbame 24 valandas per parą, per parą, kad suteiktume pagalbą. Taip pat teikiame pagalbą ir pabėg, pabėgėliams iš Sirijos, teikdami pagalbą e, maisto produktais ir e, maisto talonais perkeliame savo veiklą ir Sirijos pabėgėlių stovyklas. Teikiame ir pagalbą grinaisiais pinigais. E, žmonėms būtinas maistas ir galimybė rinktis. Deja, nuo balandžio mėnesio prasidėjusių neramumų mes buvome priversti sumažinti teikiamą pagalbą pabėgėliams iš Sirijos e, konstatuojame, kad žmonės gyvenantis pabėgėlių stovyklose daug sunkiau susiranda darbą nei tie, kurie gyvena e, su šeimos nariais. Todėl mums teko priimti labai sprend... sudėtingus sprendimus, pasirenkant, ką toliau remti. E, toliau teikiame mėnesinius maisto talonus, tačiau dabar daliname sumažintos pagalbos rinkinius tiems, kurie gyvena stovyklose. Ir dabar jau teikiame sumažinto masto pagalbą, taip pat turime e, prioritetiškai teikti pagalbą, teikime pagalbą patiems pažydžiamiausiams bei padėgėliams iš Sirijos. Žinoma, mes apie tai turime pranešti žmonėms, tiems, kuriems pagalbą teikiame. Sumažinę pagalbą suvokiame, kad e, Tai buvome priversti padėti tuo metu, kai situacija pablogėjo. Mes naudojamės e, nu, e, nuotolinio stebėseno galimybėmis e, sekti situaciją Irake. Anbare maisto kainos išaugo beveik 27 procentais, lyginant su kovo mėnesiu, atlyginimai nukrito. Atlikę įvertinimą su pasaulio maisto programa, žinome, kad 25 procentai žmonių neturi galimybių nusipirkti reikalingo maisto, todėl jie e, valgo mažiau. Kitose provincijose padėtis neką geresnė. Mums ypač didelį susirūpinimą kelia tai, kad tolesnis mūsų pagalbos mažinimas dar labiau pablogins situaciją. Todėl mes prisijungėm prie kitų balsų kurie prašo minėtos beveik 500 milijonų dolerių pagalbos. Tai leistų mums e, teikti pagalbą maistu bei dalinti maisto talonus. Ponios ir ponai, užbaigdama norėčiau pasakyti, kad mes suvokiame, kad padėtis yra labai rimta ir kad neveiklumo kaina bus dar didesnė nei mūsų veiksmų padariniai. Todėl prašau jūsų pagalbos ir noriu padėkoti iš jūsų jau atliktą darbą. Dėkui. Gracias señora Nausworthy. Y ahora... Labai ačiū, ponia Nausworthy. Toliau kalbės ponas Patrick Jusef. Jis yra Tarptautinio Raudonojo kryžiaus komiteto skyriaus vadovas. Ačiū, kad pakvietėte Tarptautinį Raudonojo kryžiaus komitetą į šį svarbų renginį. Ačiū, kad pakvietėte mane kalbėti. Tai ne tik rodo, kokie glaudus yra mūsų santykiai, bet taip pat ir atspindi, kaip svarbu yra koordinuoti veiklą tarp jungtinių tautų, tarptautinio Raudonojo kryžiaus komiteto vietos partnerių, tarptautinių NVO ir žinoma nacionalinių Irako institucijų. Tie, kurie vadovaujasi tokiamis pačiamis vertybėmis kaip ir jungtinės tautos, priima tokias organizacijas kaip mūsų į savo ratą. E, humanitarinė pagalba ir dėmesys Irakui yra labai svarbus. E, šalis e, per pastaruosius daugiau kaip 30 metų labai daug patyrė. Kaip kalbėjo Lis, per pastaruosius 18 mėnesių humanitarinės pagalbos reikalavimai yra dideli. Krize nuniokojo Irako žmonės, nepaisant solidarumo ir kilnumo. Tačiau e, poveikis e, lemia tiek trumpalaikės, tiek ilgalaikės pasiekmes dideliam e, gyventojų skaičiui. Aš kalbu apie ilgalaikės pasiekmes ir galiu pasakyti, kad yra žmonių, kurie niekuomet negavo jokių kompensacijų nuo Irako Irano karo, Irako bei Kuveito karo. Ir dabartinė krizė tik sustiprins apsaugos reikalavimus. Aš dabar neturėčiau kartoti to, apie ką kalbėjo Liz. Aš, mes anksčiau kalbėjome apie 2,8, dabar apie 2,9 E, skaičiai yra labai dideli ir keliantis susirūpinimą reikalingas maistas, prieglopstis, vaistai, poreikiai auga kiekvieną dieną. Humanitarnis atsakas yra teikiamas daugelio patirtį turinčių organizacijų ir institucijų. Nepaisant to, daugelis žmonių yra gyvena tokiuose vietovėse, iš kurių negali ištrūkti, kuriuose vyksta ginkluotas konfliktas. Yra daug vietovių, kurias kontroliuoja ginkluotos pajėgos, ne visos jos yra žinomos, tą minėjo ponas Egelen, daugelis jų yra apskritai neprieinamos. Mūsų parama ir indėlis yra būtinas. Raudonojo kryžiaus ir pusmenolio organizacija dirba kartu su Irako pusnanulio organizacija ir vykdo savo humanitarnės operacijas e, sunkiai pasiekiamosiose pasiekiamosiose vietovėse, kad teiktų savo pagalbą. Aš lankiausi neseniai Habanijoje, mes platinome ir dalinome pagalbą, taip pat ir vandenį. E, žmonės prašė mūsų juos filmuoti ir e, fotografuoti. Jie norėjo būti pamatyti. Galbūt vėliau jie bus perkelti ir tie žmonės tiesiog beviltiškai siekia apsaugos. Jiems reikalinga saugia, saugia aplinka, kurioje galėtų gyventi. Kalbėkime tiesiai ir atvirai. Mano nuomonė ir mano institucijos nuomonė E, mes kovojame su terorizmu, teroristinė veikla ir tai gali vienaip ar kitaip įtakoti karinius sprendimus, kuriuos priima vyriausybė. Tačiau svarbiausias dėmesys turi būti skiriamas įvertinant situaciją šalyje. Praėjusiais metais mes įvertinome situaciją Irake kaip karinį konfliktą. Tai yra visuotinai pripažįstama tarptautinės humanitarinės e, teisės yra numatytos Ženevos konvencijoje, tačiau jų ne visuomet yra laikomasi. Jeigu nesilaikoma humanitarinės e, teisės principų, tai labiausiai paži, pakenks tiems, kuriuo, kuriems reikia didžiausios paramos ir pagalbos. Taigi mes turime laikytis principinės e, ir neutralios pozicijos. Pirmiausia, turime pripažinti, kad nėra gerų ar blogų civilių. Visi yra e, civiliai gyventojai ir jie yra ginami tartusinės teisės. ISIS, trumpai tariant, <laughs> Tarptautinis Raudonojo kryžiaus komitetas vykdo savo veiklą e, šalyje. Ponas Han kalbėjo apie e, sveikatos priežiūros centrų apsaugą. Tai yra labai svarbu, kad sergantieji arba sužeistieji gautų svarbiausią medicinę pagalbą. Mūsų e, institucija Irake taip pat skiria dėmesio asmenims, kurie buvo sučiupti konflikto metu, kurie prarado laisvę. Žinoma, mūsų institucija rūpinasi tuo, kad tokie sulaikytieji galėtų vadovautis jiems priklausančiamis teisėmis. Jie turi būti tinkamai traktuojami, oriai e, traktuojami. Galiausiai Mes skiriame dėmesio ir dingusiems asmenims ir aš dabar norėčiau grįžti prie savo pasisakymo e, pradžios apie ilgalaikės konflikto pasiekmes. Mes vis dar skiriame dėmesio e, dingusiems asmenims Irake. Irake e, dingusių žmonių skaičius pasaulyje iš, yra, buvo didžiausias per pastarosius 30 metų. Šeimos dėl to neranda ramybės Taip pat kartu su Bagdado e, žmogaus teisų ministerija, ministrų taryba ir kitomis organizacijomis mes bandome rasti dingusius asmenis. Mūsų institucija bando e, skirti pagalbą e, vandeniu. Mes dirbame įvairiose regionuose Taip pat bandome vykdyti iniciatyvas ir veiksmus, bandome užmėgsti konfidencialų dialogą su Irako parlamentu, ministrų taryba, atitinkamomis ministerijomis bei kitomis grupuotėmis. Galėčiau pateikti konkretų, konkrečios veiklos pavyzdį. Mes lankomės sulaikymo centruose, mes išklausome uh, 30-40 tūkstančių sulaikytųjų Irake. Galiausiai Irakas neturėtų būti paliktas vienas. Visos šalis pagal Ženevos konvenciją ir pirmąjį straipsnį yra atsakingos už paramos Irakui skirimą. Irakas turi laikytis tarptautinės teisės ir mes turime padėti šaliai suprasti, ką tai reiškia ne tik šaliai, bet ir apskritai šalies istorijai. Baigdamas noriu pasakyti, kad mano nuomonė negali būti čia jokių stebuklingų sprendimų siekiant e, klestinčios e, Irako ateities. E, perinamasis laikotarpis turi praeiti, turi vykti susitaikymo procesas, stabilizavimas ir rekonstrukcija. Taip, tai yra labai svarbu, kalbant apie šio konflikto, šio karo aukas. Ir Tai yra vis, bendra visų mūsų pareiga. Ačiū, ponė pirmininkė. Muchas gracias, señor Josep. Vamos a empezar. Dėkoju. Tuoj prasidės mūsų diskusijos. Parlamento nariai galės irgi pasisakyti. O dabar norėčiau steigti žodį ponui Ali Sindi, Kurdistano regionės vyriausybės planavimo ministras. Shall I speak from here? Excellencies, Speaker. Jūsų ekscelencijos Irako parlamento pirmininkė, pirmininkė Brok, ponė Makevan, e, komisarės Tilianidės, e, daktarė Tony Leik, daktarė Čian, e, garbus Europos parlamento nariai. Norėčiau padėkoti jums visiems, norėčiau padėkoti jungtinėms tautoms už tai, kad šis susitikimas sureng, surengtas taip laiku. Mes susidurėme su konfliktu, smurtu, radikalizacija. Mes esame labai e, sunerime, kad esame neįtraukti, kad Kurdistanas nėra įtrauktas į dialogą siekiant užkirsti kovą terorizmui. Mes jau prasidėjus nuo šio konflikto pradžios jau šeši tūkstančiai žmonių yra žuvę ir norėčiau kreiptis, kad būtų suteikta parama sužeistų pešmergės pagalbai. Kalbame apie Irako, apie paramos planą Irakui. Aš norėčiau susitelkti ties Kurdistano regionu, nes atstovauju Kurdistano regiono vyriausybei. Mes esame ant fronto linijos. Ant linijos tai, tai taikos ir karo linija. Kova su ISIS pajėgomis, o taika, taikos aspektas yra mūsų siekis priimti Sirijos ir Irako pabėgėlius. Daugelis jų e, bėga į Kurdistaną. 12 metais Kurdistano vyriausybė atvėrė e, duris Sirijos pabėgėliams 2014 metų antroje pusėje per kelis mėnesius maždaug milijonas mūsų irakiečių, seserų ir brolių, krikščionių, jezidžių, kurtų, arabų atvyko į Kurdistano regioną. Šiandien vienas iš keturių asmenų mūsų regione yra asmo perkeltas iš kitur. O kai kuriuose regionuose tas skaičius yra vienas iš dviejų ir vis daugiau tų perkeltų žmonių yra Kurdistane. Net man kalbant, jų skaičius daugėja. Mūsų penkių milijonų bendruomenė priėmė pusantro milijono perkeltų Irako ir Sirije, Sirijos asmenų. E, tarptautiniu mastu perkelti asmenys ir pabėgėliai paprastai nesuplakami į vieną vietą, bet mums tie žmonės visi yra vienodi, nes jiem vienodai reikia mūsų paramos ir e, pagalbos. Įsivaizduokite, kokie tai skaičiai ir pagalvokite, kaip jūs elgtumėtės, jei taip nelauktai jūsų e, rinkiminių apygardų gyventojų skaičius išauktų. Mums trūksta lėšų, e, problemų, kyla problemos e, koordinuojant ir valdant šią situaciją. Mes mūsų kurdų šeimos teikia paramą ir dabar jau jų visi resursai yra išsemti. Du trečdaliai perkeltų asmenų ir vienas trečdalis pabėgėlių vaikų niekur nesimoko. Dešimt tūkstančių moterų ir jaunų merginų nuolat uh, patiria nu, riziką, grėsmę, ne tiek savo gyvenimui, kiek savo geroviai. Mūsų regione skurdo lygis padidėjo du kart, pablogėjo sveikatos lygis kai kuriuose teritorijose, vasara yra mm, choleros rizika. Nemažai viešųjų paslaugų yra nebeteikiamos. Situacija Kurdistane yra sudėtinga. Pasaulio bankas 2014 metais 15 pradžioje atliko studiją apie tai, kaip krizė paveikė E, situacija Kurdistane nukrito BVP nuo 8 iki 3 procentų, padidėjo nedarbas, e, pabėgėlių ir perkeltų asmenų atsiradimas darbo rinkoje mažina atlyginimus ir pagal pasaulio banko e, prognozės stabilizacijos kaštai dėl pabėgėlių ir perkeltų asmenų Kurdistano regione 15 metams sudarys 1,4 milijardo dolerių. Tai yra papildomos lėšos prie tų, kurių mes šiandien prašome. Kurdistano regioniniai vyriausybei stabilizuoti situaciją reikia 1,4 milijardų dolerių, be tų 500 milijonų dėl kurių šiandien kreipiasi jungtinės tautos, kaip Barbara anksčiau minėjo, neveikimo kaina gali būti daug didesnė. Dabar norėčiau, kad pagalvotumėt apie ryšį tarp, apie tai, ką reiškia stabilizacija E, konflikto regionuose ir kaip tai susiję su migracija į Europą. Pagalvokite, ar yra tas ryšys ar ne. Mes Kurdistane padarėme viską, ką galime ir norime, kad tai būtų pripažinta ir kad mums būtų skiriama daugiau dėmesio. E, tokiu laiku, kai mūsų pačių finansinė padėtis yra nestabili, Mes nebegalime išlaikyti stovyklų, infrastruktūros, nebegalime teikti pabėgėliams ar savo gyventojams, kurie priima pabėgėlius, nebegalime teikti visų viešųjų paslaugų, kai kurie mūsų e, gyventojai, dirbantis viešajame sektoriuje, jau tris mėnesius nėra gavę atlyginimų. Aišku, kad mes tengiamės iš paskutiniųjų sutvarkyti savo ekonominę situaciją, bet krenta naftos kainos, kovojame su ISIS. Tai yra vienos iš kelių priežasčių, dėl ko situacija tokia bloga. Tolesnės kovos su ISIS atves prie to, kad vis daugiau žmonių bus priversti palikti savo būstus. Ir man šiandien kyla abejonių, ar mes esame visi kolektyviai pasirengę reaguoti į tai, kad tiek daug gyventojų palieka savo namus, Ramadį, Musoje ar kitur. Kurdistano žmonės ir vyriausybė per pakankamai ilgą laiką jau rodo dosnumą ir laiko atviras duris pabėgėliams ir perkėtiems asmenims, bet mes jau priartėjome prie ribos, mums reikia ES ir atskirų jos valstybių narių paramos, kad būtų e, surinkta lėšų, dėl kurių kreipėsi jungtinės tautos ir kad būtų rastos lėšos e, Kurdistano e, kariniai, kariniams pajėgoms ir ekonomikai paremti. Jei negausime pagalbos iš tarptautinės bendruomenės, mes tikrai nebesusitvarkysime su situacija. Dėkui. Muchas gracias, señor ministro. Eh, en esta... Ačiū, ministrė. Mums tikrai daro įspūdį jūsų pastagos, kurias deda Kurdistano e, valstybė, ypač bandant pasipriešinant e, jėgą, e, kaip, matome, kaip matėme Kobanyje. Prieš suteikiant galimybę nariams užduoti klausimus, norėtume išklausyti Brian Hayes, e, Europos parlamento delegacijos su ryšiams su Iraku e, vadovui. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pasisveikinti su visais šiandien susirinkusiais į parlamentą į šį ypatingą susitikimą ir padėkoti už galimybę išgirsti įspūdžius e, e, apie tai, su kokia pasibaisėtina padėtimi tenka susidurti irakiečiams ir koks tarptautinis atsakas e, siūlomas, e, kad padėtume žmonėms, kuriems, kurie atsidūrė tokioje padėtyje ir kurie išgyvena tragediją jau daugelį metų. Noriu visų pirma išreikšti pritarimą mintims, kurio, kurias išsakė kolegos iš Kurdistano, ypač dviem klausimais. Visų pirma, atsižvelgiant į tai, kiek Kurdistane yra pabėgėlių ir, ir kokią naštą tenka viešųjų paslaugų teikimo sektoriui. Manau, mums tenka pareiga Irake ir ypač Kurdistane padėti, ypač atsižvelgiant į uh, nuoseklų ir nuosaikų vyriausybės, tos, tos, to regiono vyriausybės atsaką ir bandymą priimti pabėgėlius. Taip pat noriu pabrėžti, kad mums tenka atsakomybė ir Bagdadui tenka atsakomybė e, laikytis duotų e, įsipareigojimų teikti finansavimą iš biudžeto. Manau, kad situacija tikrai pagerėtų ir e, ypač diplomatinėme lygmenyje, jeigu tie duoti pasižadėjimai būtų e, įvykdyti. Ir manau, kad svarbu apie tai kalbėti tokiame susitikime kaip šiandien. Pirmininkė, jungtinių tautų organizuotas atsakas Irake ir, ir pagalbos finansavimas, ypač kalbant apie peržiūrėtą humanitarnės pagalbos planą, galėtų tapti priemonė ne tik teikti gyvybiškai svarbę humanitarnę pagalbą, bet ir užsiimti stabilumo regione sklaida ir padidinti sėkmės šansus bei nacionalinio susitaikymo procese, proceso irake šansus, kuriuo aš tikiu ir kuriuo daugelis europiečiai tiki. Tokių rezultatų galima pasiekti. Manau, kad tam pritarė delegacijos nariai pakviečiant e, kovojančius e, partnerius yra Turkija, Iraką ir Siriją e, pakviesti dalyvauti bendrase pastangose ir pagalbos įgyvendinimo plane. Toks požiūris suteiksų trims regiono veikėjams patiems galimybę susėsti prie stalo neutralioje aplinkoje ir pasikalbėti, pasitarti draugė su kitais e, pagalbos donorais, pavyzdžiui, mumis ir glaudžiau koordinuotis su Irako vyriausybė atsaką e, tenkinant humanitarinius poreikius regione. Manau, kad ES galėtų būti tarpininkė, brokerė šiame procese, įtraukus į procesus regiono, regionius veikėjus pasitarnautume ir Irako premjerui kuris deda nuoseklės diplomatinės pastangas, kad užtikrintų geresnius Irako santykius su regioniniais kaimynais, ypač artimiausiais kaimynais. Ir būtent to e, dalyvavimo kokybė yra svarbi. Todėl toliu klausimą kalbėtojams, kokiu mastu Irakas, Turkija, Saudarabija ir kitos Persų įlankos valstybės dalyvavo parengiant peržiūrėtą jungtinių tautų pagalbos Irakui planą, kokiu mastu tos šalis dalyvauja tame plane ir koks yra jų finansinis indėlis į tą planą. Ar tos šalis turi galimybę drauge apibriežti programas, kurios rengiamos e, pagal tą planą, dalyvaujant Irako vyriausybei, jei ne, kokios galimybės egzistuoja užmėgs rasti naują bendradarbiavimą, pereiti naują bendradarbiavimo erą įgyventant tą planą. Jeigu norime užsitikrinti regioninių veikėjų paramą šiems procesams, būtų tikrai naudinga teikti ne tik humanitarinę pagalbą, bet ir užtikrinti testinius susitaikymo regione procesus. Ačiū. Labai ačiū, ponia Gomaš. Ačiū. Aš taip pat esu dėkinga už šio diskusijos suorganizavimą, kuri yra skirta humanitarniai pagalbai ir kurios tikslas yra skirti Irakui finansinę paramą. Aš tą žinoma remiu. Tačiau turiu pasakyti, kad mes ES klystame žiūrėdami į Iraką tik iš humanitarinės pusės. Mes manome, kad galime išvengti savo pareigų, sutelkdami dėmesį tik į humanitarinę pusę. Tai yra gerai mums, gal mūsų sąžiniai, tačiau to nepakanka sprendžiant didžiulę problemą Irake. Mūsų atsakomybė už veiksmus arba neveikimą yra didžiulė. Dabar norėčiau kalbėti apie humanitarinę paramą. Ponas Turk kalbėjo apie Irako žmonių solidarumą. Aš pati tą mačiau. Sausio mėnesį lankiausi Irake nuo Erbilt iki Dohuk. E, važiavau, lankiausi stovyklose, kalbėjau su institucijų atstovais ir tikrai mačiau tą neįtikėtiną kilnumą. Ir tiesiog labai sunku matyti, kai daugelis europiečių nesupranta, kas vyksta, nesupranta, ką daro irakiečiai ir kaip jie rūpinasi mūsų saugumu. Nes e, fronto linija kovoje prieš e, terorizmą yra e, Irake, Damaske, Sirijoje ir žinoma, mes esame atsakingi už padėtį Irake ir Sirijoje. Kalbant apie humanitarinę pagalba e, ne, ne aš viena. Mažiausiai trys kiti kolegos buvome išties įpykę, mes kreipėmės į vyriausią įgaliotinę Mogerinį ir sakėme, kad reikia kur kas daugiau nuveikti šioje srityje. Daugelis perkeltųjų asmenų stovyklų net neturi mokyklų. Kurdistano E, institucijos neturi galimybių to padaryti. Tūkstančiai vaikų ir jaunuolių neina į mokyklas. Tai yra baisu. Tokiu būdu atsiranda vis daugiau žmonių, kurie bus užverbuoti teroristinių organizacijų. Mes labai daug sumokėsime už šią krizę. Turime pasirūpinti, kad mokyklos egzistuotų. Jų nėra todėl, kad trūksta koordinavimo e, pačioje Europos Sąjungoje nėra tinkamos koordinacinės veiklos ir aš pabrėžiau, kad tokia problema egzistuoja. Tai buvo pasakyta ir komisijos narių Stilienydės, ir vyriausiai įgaliotiniai Mogerinė ir aš tikiuosi, kad dabar tokio koordinavimo e, atsiras daugiau. Mane taip pat nustebino tai, kad yra daug neformalių, neoficialių perkeltųjų asmenų stovyklų. Žinoma, kad nėra resurso visiems ir kai kurie iš jų labai e, skundžiasi. Kai kurios stovyklos yra viena šalia, visai viena šalia kitos. Ir situacija yra sudėtinga, kalbant apie tokias e, svarbiausias būtiniausias paslaugas kaip e, vandens tiekimas, pavyzdžiui. Mane taip pat labai nuliūdino tai, kad nėra jokios programos skirtos pagrobtų žmonių išlaisvinimui. Ir daugiausia čia kalba įto apie vaikus ir mergaitės. Irako valdžios institucijos, kurdų e, tinklai vykdo kažkokią veiklą, bet galbūt Raudonojo kryžiaus komitetas ar kita institucija galėtų suteikti pagalbos ar nebūtų galima vykdyti tarptautinio pobūdžio programą ir politinė prasme tai būtų labai e, svarbu. Žmonės, kuriems pavyksta pabėgti mergaitėms, jos galėtų pateikti labai svarbios e, informacijos. Ta informacija kitais tikslais galėtų būti panaudota. Aš šokiruota taip pat ir dėl to, kad nėra jokios programos tiems žmonėms padėti. Aš kalbu, kalbu ne tik apie sužeistuosius kovotojus, kuriems yra reikalinga ypatingas medicininis gydimas. Mergaitėms, tokioms mergaitėms taip pat reikia pagalbos. Jos išgyveno didžiulę traumą, joms reikia labai specializuotos pagalbos. Aš esu labai pasipiktinusi dėl to, kad nėra specialių konkrečių programų tokiems asmenėms padėti. kurie dabar dėje nebegyvena su savo šeimomis, savo bendruomenėse dėl siaubingų pasibaisėtino priežasčių. Aš taip pat manau, kad mums reikia koordinavimo ir kitoje srityje. Perkelimas. Aš sutinku su tuo, ką sakė Alisindė, ministras E, mes matome, kas vyksta Irake ir regione. Mes galime kalbėti apie jezirus, apie krikščionis. Jie mums sako, kai tik turėsime galimybę, e, atvyksime į Europą. Tai tik laiko klausimas, nes nebegalime gyventi ten, kur gyvename. Yra ir tokių religinių bendruomenių vadovų, kurie kalba ne tik apie žmonių išgyvenimą, bet apie tokių kultūrų apskritai išlikimą Irake. Taigi mes turime imtis veiksmų, tam reikia svarbiausių poreikių užtikrinimo. Aš mačiau Erbilę perkeltųjų asmenų stovyklas šalia pagrindinės e, bažnyčios. Ir net ten yra problemų su išsilavinimo užtikrinimu. Ar tie žmonės e, turi ateitį Irake? Jie nepatenkinamos net svarbiausios jų, svarbiausių jų poreikiai. Yra ES e, šalių, kurios vykdo konkrečias imigracinės programas, pavyzdžiui, krikščionėms. Tai yra visiškai netinkama veikla, ji atneša priešingų rezultato ir krikščionių lyderiai to taip pat nenori. Mes turime sudaryti tinkamas sąlygas religinių bendruomenių žmonėms likti Irake, neperkelti jų iš šalies. Turime sudaryti sąlygas žmonėms persikelti šalyje tinkamomis sąlygomis. Tam reikalingos ir tarptautinės garantijos. Ir dabar norėčiau perėti prie pagrindinio, paskutinio e, punkto. Europos e, sąjunga turi tam tikros atsakomybės, ji turi vykdyti veiklą, tačiau e, to nedaro. Reikia teikti politinę pagalbą, saugumo e, paramą kovotojams. Aš e, buvau šokiruota, Kai sužinojau, kad ES šalis teikia karinę paramą kurdų pajėgoms ir nevyksta koordinacija tarpusavėje, tai yra jokinga. Tie, kurie užsieima mokymų Irake, jie nekoordinuoja savo veiklos. Nežinau, ar vyksta e, koordinavimas jungtinėse valstijose. Todėl e, to skirtumo Irake mes ir nematome. Pasikeitimo mes nematome. Tokia veikla yra neproduktyvi. Mes kalbame apie savo pačių saugumą. Kolegai Hais norėčiau pandrinti, kalbant apie Irako kaimynus. Jie atliko neigiamą vaidmenį aštrindami e, konfliktą ir teroristinės pajėgas Irake. Ačiū. Gracias, senora Gómez. Yo había pedido también. Dėkuoju, ponia Gómez. Aš irgi norėčiau pakalbėti. Taip, čia mes kalbame ne apie gamtos nelaimės, o kalbame apie žmonių sukeltas sukeltą e, krizę. Pasižiūrėkime, kiek yra žuvusių žmonių. 2006 metais jau buvo kalbama apie 20 tūkstančius, 20 tūkstančių mirusių, žuvusių, o dabar jau kalbame apie milijoną 000 400 tūkstančių žuvusių žmonių. Albaro provincijoje buvo galima, buvo kovojama prieš Al-Qaidos teroristus. Ir tie teroristai buvo nustumti iki dikumos ir pradėjo koordinuoti savo pajėgas su kitais to rajono teroristais. Tai toks žingsnis rodo neatsakingą požiūrį į situaciją. Buvo kalbama, kad 4 milijonai žmonių yra palikę savo namus Sirija priėmė 2 milijonus pabėgėlių. Žinau, kad yra kontaktuojama su Sirijos vyriausybė, bet norėčiau paklausti, kokia yra situacija. Manau, kad turėtume paklausti savęs, kas yra mūsų didžiausias priešas. Tai yra teroristinės organizacijos ir islamo valstybė ir turime visomis tarptautinėmis e, pajėgomis su jais kovoti. Dabar steiksiu žodį parlamentaram. Tris minutės kiekvienam. bet prieš tai dar norėčiau suteikti gydytojam be sienų žodį. Dėkui, džiaugiuosi, kad, galėčiau, e, kad galiu šiandien savo organizacijos gydytojai be sienų, organizacijos vardu pasisakyti. Tai ką mes galėtume pasakyti, iš esmės jau buvo pasakyta, bet vieną dalyką norėčiau pabrėžti Taip, labai reikia lėšų. Bet lėšos reikalingos ir, ir tas lėšas galime panaudoti tik tada, kai galime prieiti, patekti prie tų žmonių, kuriem reikia pagalbos. Reikia užtikrinti saugų, saugią galimybę humanitariniai pagalbai prieiti. kad humanitarinės organizacijos galėtų patekti pas tuos gyventojus, kuriem reikia pagalbos. Būtent šį dalyką norėtume pabrėžti, o kiti visi svarbus dalykai jau buvo paminėti ir labai dėkoju už šią galimybę. Dėkoju. ES ambasadorius Kanadoje. Dėkui. Norėčiau padėkoti organizatoriams, kad ir Kanada pakviesta į šį tarptautinį susitikimą skirtą Irakui. E, Irako krizė mus labai neramina, mes ženkliai prisidedame prie humanitarinės paramos ir tą ketiname daryti toliau, bendradarbiaudami su ES, jungtinėmis tautomis ir mm, visais kitais dalyviais. Mes labai glaudžiai bendradarbiaujame su ES, planuojame tuos santykius ir toliau plėtoti. E, smurtas Irake ir uh, ta krizė, kuri užgulė gyventojų pečius, mus labai neramina, vykdomi nusikaltimai, karo nusikaltimai, nusikaltimai prieš žmoniją, mes kreipiamės į visas šalias, visas pusės, kad būtų laikomasi tarptautinės humanitarinės teisės, kad žmonėm, kurie bėga iš karo zonų, būtų leista saugiai pabėgti. E, kad būtų galima prieiti, e, pasiekti tos žmonės, e, kuriem reikia humanitarinės pagalbos. Mes teigiame, teikiame tą pagalbą. Kanada yra skyrusi 107 milijonus dolerių humanitariniai pagalbai. Iš tos sumos 80 milijonų dolerių buvo skirti nuo šių metų pradžios 40 milijonų buvo paskirta pagal skubių veiksmų Irako programą, numatyta šių metų pradžioje, 23 milijonai buvo paskirti e, vystimosi plėtrai, kad būtų galima sustiprinti prieigą, sustiprinti valdžios struktūras ir bendruomenės. Kanada remia maisto, švaraus vandens, hygienos, sanitarijos priemonių e, teikimą, kovą su e, smurtu, švietimo e, programų teikimą. Matome, kad kol kas tokio lygio kriziai, kokia yra Irake, labai trūksta lėšų, dėl to palankiai žiūrime į šį naują humanitarinės pagalbos Irakui planą ir tikimės, kad pavyks turėti pakankamai lėšų teikti visą reikalingą humanitarinę pagalbą. Ir kaip jau minėjau, Kanada reaguoja į tą situaciją ir toliau ketina remti Iraką, kadangi e, čia numatyta ir diskusija. Norėčiau paklausti, kaip tas humanitarinės paramos planas e, bus derinamas su tuo strateginiu e, netidėliotinos veiklos planu, kuris Irake buvo numatytas metų pradžioje. Dėkoju. Toliau e, ponė Keli Klemens dėkoju, noriu padėkoti Europos Sąjungai, jungtiniam tautom už šį renginį, kad atkreiptume dėmesį, kokia situacija Irake ir kiek e, humanitarinės pagalbos ten reikia. Mes džiaugiamės, kad Irako vyriausybė ir Kurdistano regioninė vyriausybė partneriai padedant žmonėms E, šios krizės metu jungtinės tautos e, teikia nuolatinę pagalbą. E, vien šiais metais Amerika ženkliai prisideda prie humanitarinės pagalbos iš 407 milijonų, kuriuos Amerika yra paskyrusi, vien šiemet 208 milijonai buvo panaudoti. Deja, perkeltų žmonių skaičius vis didėja ir tarptautinė bendruomenė turi turėti galimybių skubiai sureaguoti į tą situaciją, dėl to mes remiame tą skubaus reagavimo mechanizmą, bet žinome, kad jis kito mėnesį e, baigsis, todėl turėtume e, skirti daugiau lėšų. Aš norėčiau šiandien e, padėkoti visiems, kurie teikia tą taip reikalingą pagalbą perkeltiems irakiečiams. tas reagavimo atsako planas buvo parengtas koordinuojant pastangas. Mes manome, kad taip pat centrinis ir pietų, centrinės ir pietų Irako dalis yra, mm, ten skubiai reikia pagalbos taip pat noriu pasakyti, kad labai svarbu yra humanitarinės pagalbos teikėjams galėti prieiti prie tų žmonių, kuriem reikia pagalbos. E, turime siekti, kad būtų laikomasi tarptautinių humanitarinės pagalbos principų. Taip pat reikia užtikrinti, kad perkelti žmonės galėtų saugiai pabėgti iš karo zonų o vėliau galėtų saugiai ir savanoriškai grįžti į savo namus. Dėkui už mm, galimybę būti jūsų renginyje. Mas palabras. Ačiū. E, nu, yra dar norčiau pasisakyti, tačiau, kadangi nėra laiko, dabar suteiksime galimybę e, kalbėtams atsakyti, skirsime tam 10-15 minučių. E, pasisakymų tvarka yra laisva, nežinau, kas pirmasis norėtų pradėti ačiū. Norėčiau atsakyti į porą užduotų klausimų, ypač iš e, vicepirmininko ir ponios, po, vicepirmininko ir ponios Gomes klausimus. Svarbu suvokti, kaip humanitarinė pagalba buvo e, parengta. Ja koordinuoja e, DSRSG biuras ir ta pagalba pagrista humanitariniais principais. Ir todėl mes neįtraukėme regiono valstybių, dar, dar ragindam jas sureaguoti į savo civilinių gyven, civilių gyventojų būtiniausius poreikius. Būtent tokiu mm, požiūriu grindžiamas tas pagalbos planas ir reikia jį ir išlaikyti, reikia tų principų laikytis. Norėčiau užsakyti vieną pastabą dėl Turkijos, nes minėjote Turkiją. Yra 1,7 milijonai pabėgėlių iš Sirijos Turkijoje. Paskutiniais duomenimis beveik 90, dar yra 92 tūkstančiai irakiečių ten, be af, afganų ir kitų e, tautybių atstovų. Turkijos parlamentas net nežiūrint į tai, kad yra tokie srautai pabėgėlių patvirtino prieglapščio įstatymą ir pagal tą įstatymą valdžios institucijos perėmė daugybę funkcijų, kuria, kurias anksčiau uh, atliko UNICEF. Taigi manau, kad turime tai suvokti ir pagirti Turkiją, nes jis skiria milžiniškus išteklius E, reaguoti, reaguodama į pabėgėlių krizę, nes jeigu ji nebūtų ėmusis tų pastangų, mes matytume daug daugiau pabėgėlių Europos šalise. Atsakydamas į komentarą dėl e, seksualinio smurto ir lytinio smurto e, atsakę sprendžiant šią problemą, e, čia dalyvauja daugybė įvairių veikėjų ir pastangas glaudžiai koordinuojame. E, su Kurdistano vyriausybės veiksmais ir bandome labai konkrečiai atliepti, reaguoti konkrečių, m, mm, konkrečius moterų ir mergaičių poreikius. Ir trečias svarbus aspektas tai perkelimai, žmonių perkelimai. Norėčiau bendrai e, pakomentuoti šį klausimą. Peraisiais metais beveik 80 tūkstančių 000 perkelimų buvo įvykdyta į Europą priemė 8500. Taigi išlieka didžiulis poreikis keisti perkelimų kvotas ir Europos šalis turės tą kvotą didinti. Europos komisija neseniai patikė pasiūlymą ir mes visiškai palaikome padidinti perkelimo kvotą iki 20 tūkstančių, bet reikės daug daugiau, reikės e, perkelti daug daugiau asmenų reaguojant į pabėgėlių krizę. Ačiū. Dabar ponė Barbara Nausworthy. Ačiū. Noriu atsakyti komentarą dėl maitinimo mokyklose. Irake, Sirijoje, Sirijos regione, Pietų Sudane ir daugybėje kitų pasaulio vietų iškyla rizika, kad ištisa karta žmonių padės, pradės manyti, kad smurtas yra tinkamas atsakas, kad, kad reikia gyventi kariaujant. Mes teikiame maisto produktus, kai, kai yra galimybė juos teikti, mes esame laisvanoriškais pagrindais remiama organizacija, dirbame su vietos bendruomenėmis, e, bandydami užtikrinti e, maistą mokykloms, mergaitėms ir berniukams, nes tai tikrai labai svarbu, kad vaikai mokytųsi. E, E, Irake ir Pietų Sudane. Tokias programas vykdome kai kuriuose kitose e, didžiausių konfliktų zonose pasaulyje, nes manome, kad labai svarbu aprūpinti žmonės maistu ir dirbame draugės su kitomis organizacijomis. Bandome išlaikyti e, kontaktus su UNICEF, kitomis organizacijomis, kad neprarastume iš tiesos kartos. Aš suprantu, kad jūs sakėte, kaip tai svarbu. Ir mes dirbame besitėsiančios krizės situacijoje ir bandome mm, užtikrinti, kad vaikai eitų į mokyklą. Norėčiau ir kai ką pasakyti apie Turkiją. Mūsų mm, bendravimo su Turkijos vyriausybė patirtis yra tokia, kad Turkija labai dosniai sprendė šį klausimą ir buvo labai dosni pagalbos maistu srityje. Ponas Egeland paprašė žodžio. Ačiū pirmininkė. Buvo išsakyta daug teisingų minčių. Daugelis akcentavo, kad reikia e, veikti spaudimą ieškoti politinio sprendimo. Europa gali padėti sukurti pagrindus tokiam sprendimui dialogui, užtikrinti, kad regioninis valdžios imtų bendradarbiauti, o ne konkuruoti. Reikia regioninių veikėjų, tarptautinių veikėjų, kurio tarpu dabar stebime grandininę reakciją. Blogi dalykai sukelia tolesnius blogus dalykus vis daugiau žmonių išstumiami iš savo namų, jie, atsira, jie atsiduria visuomenės paribyje, jie yra supriešinami stabilumas, kur, kurio dar buvo, nyksta ekstremizmas e, kiekvieną dieną ir, visi, ir žmonės baigia prarasti viltį. Jeigu mes nesimsime veiksmų per ateinančius du mėnesius, mes dėl to gailėsimės dešimtmečiais. Konfliktas gali labai pablogėti, situacija gali būti labai pablogėti ir tuomet ji gali tapti nebekontroliuojama. Ir kaip JAV delegatas sakė, reikia spartaus e, reagavimo mechanizmo ir jame dirbančios organizacijos, ypač NVO, mato, kad joms tuoj pristiks lėšų. Situacija yra tikrai ekstremali ir mes suprantame, ką, kur, kokioje, kokioje situacijoje atsidursim, jeigu nebegalėsime padėti žmonėms. Tuomet gali bet kas nutikti. Švietimas. Sutinku su kalbėtoja, kuri akcentavo švietimo svarbą. Jei paklausite pabėgėlių, tik tikrai nustepsite, kai jie sako, kad jie tikisi, kad jų vaikai eis į mokyklą, kad, kad ta jauna karta nepražūtų. Uh, Tikimės, kad tas planas mums padės pasiekti šių visų tikslų, kad politiniai procesai e, pasikeis. Situacija nėra beviltiška, Irakas nėra beviltiškas ir tikrai galima tikėtis geresnės ateities. Toliau žodis ponui Jusef. Ačiū, ponė pirmininkė. Nenoriu kartuoti atsakymų, kuriuos ką tik išgirdome. Visiškai sutinku su išsakytomis mintimis. Antra, negaliu atsakyti klausimus į, dėl humanitarnės atsako programos, bet kaip jau sakiau savo pasisakymo pradžioje, konfliktas Irake trunka labai labai ilgai, jis, jis prasidėjo ne prieš pusantrų metų Kurdistano vyriausybė, Irako valdžia kenčia jau ilgai. Ir kad ir kokios būtų mūsų tarptautinių organizacijų pastangos šiandien, mes tik bandome pleistru užklijuoti didžiulę žaizdą. Tvarumas yra svarbiausias dalykas, visi jo siekia. O kalbant apie to konflikto testinumą, Anbar provincijos atstovas, kuris tikriausiai pats yra pabėgėlis, galėtų papasakoti, kuomet problemas prasidėjo Anbaro provincijoje. Manau, kad reikia suvokti, kad tai yra neizoliuoti konfliktai, bet kad tai dar turės pasiekmių ateityje, kaip, kaip, kaip jau juntame ilgą laiką. Dar la palabra a la señora Kyung Wang Kang, que es secretaria junta para asuntos humanos. Dabar Poniai Kang suteiksiu žodį. Generalinio sekretoriaus padėjai humanitariniams klausimams. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju visiems kalbėjai, visiems, visiems dariusiems pranešimus ir taip pat už pastabas kitų dalyvių. Dabar norėčiau reaguoti pasisakymui iš atstovo iš Kanados. Tai yra naujasis požiūris, padėtis rimtai pablogėjo ir mes bandome reaguoti į realią situaciją. Mes norime išsiaiškinti, ko labiausiai reikia skubiai. Po šešių mėnesių mes tikimės, kad bus parengtas kitas skubus planas. Dėkoju dar kartą Europos parlamentui, kad visus mus pakvietėte čia ir sudarėte galimybę kalbėti apie Iraką. Labai reikia Irakui dėmesio, labai reikia, kad e, Irako žmonės matytų mūsų solidarumą. Jūs išgirdote visą istoriją, kokia yra humanitarnė padėtis, kiek kenčia žmonės. Mes turime padėkoti visiems tiems, kurie dirba Irake. Jiems vadovauja ponia Grandė, jie dirba sudėtingomis, pavojingomis sąlygomis. Ir uh, Jie daro viską, ką gali, kad pasiektų kuo daugiau žmonių stokojančių pagalbos. Ne vienas kalbėjusiu šį rytą tą minėjo. Humanitarinės pagalbos planas yra vienas iš geriausių dokumentų, kuriuos bent jau man yra tekę matyti. Tai yra labai gerai apgalvotas dokumentas, Lys iš tiesų labai pasistengė aiškiai ir išsamei pristatyti šį dokumentą. Aš manau, kad jis turėtų susilaukti visų mūsų paramos. Turime humanitarinę teisę, kuri turi užtikrinti žmonių orumą. Tokios tarptautinės teisės nuostatos ir humanitarnės teisės bei žmonių teisės yra nuolat pažeidžiamos šalyje. Ir apie tai šiame humanitarnės pagalbos plane yra rašoma situacija, kaip visi sakėme, blogės. Mes esame įsipareigoję padėti tiems, kurie vis dar turi vilties e, žmonės, kaip kažkas iškalbėjusius sakė, tikisi, kad ateis kažkas ir jiems padės. Negalime leisti, kad žmonės prarastų tą viltį, nepaisant to, kad pagal prognozijas per ateinančius mėnesius situacija prastės. Mes kreipiamės į saugumo veikėjus, kad būtų nutrauktas šis smurtas ir greunamoji veikla prašau, padėkite mums, finansuokite mus, kad mes galėtume padėti Irako žmonėms, kuriems ta pagalba reikalinga dabar. Dėkoju visiems už išsakytą paramą, dėkoju dar kartą Europos parlamentui ir ECO už bendrą šio renginio organizavimą. Mes daug tikimės iš šių diskusijų ir tikimės, kad ji pasiūs solidarumo signalą Irako žmonėms. Ačiū. Muchas gracias y para cerrar con broche de oro. Labai ačiū. Turime. Pas mus lankosi komisijos narys Stilienidis, atsakingas už humanitarnės pagalbos klausimus. Prašom. Ačiū, bičiuliai. Dėkoju generalinio sekretoriaus padėjėjai ir visiems kalbėjusiems šiandien. Jie mums labai išsamei pristatė humanitarinius iššūkius Irake. Jūs pristatėte pagrindinius dalykus, kurie reikalingi siekiant teikti paramą Irakui. Tarptautinė bendruomenė turi susivienyti teikdama pagalbą šaliai. Liza Grande kalbėjo apie naująjį humanitarnės pagalbos teikimo Irakui planą. Irakui reikalinga pagalba. Tokią pagalbą būtina užtikrinti iki metų pabaigos. Anthony Lake mums kalbėjo apie vaikų kančias. Irako vyriausybė ir Kurdistano regioninė vyriausybė susiduria su didžiuliu iššūkiu. Pastangos turi būti dedamos ir toliau. Būtina koordinuoti humanitarnės pagalbos tiekimą. Būtina užtikrinti pagrindinės paslaugas labiausiai nukentėjusiems žmonėms, nepriklausomai nuo jų religijos bendruomenės ar tapatybės. Tai yra labai svarbu. Tarptautinė bendruomenė negali apleisti Irako konflikto aukų. Tačiau veikti turime dabar, ne rytoj. Kaip sakiau, pirmojo pasisakymo metu mes turime garantuoti saugų prieimimą, prie, prieimą prie humanitarnės pagalbos. Tai yra labai svarbu ir labai sudėtinga. Ir Liza, tu turbūt kur kas geriau žinai, kaip tai yra sudėtinga padaryti. Mes turime pasirūpinti, kad humanitarnė pagalba būtų tiekiama, kad žmonės stokojantis pagalbos būtų apsaugoti. Čia neturėtų būti jokios diskriminacijos. Parama turi būti teikiama pagal humanitarnės teisės principus, vadovaujantis realiais poreikiais konflikto šalis turi laikytis prisimtų įsipareigojimų ir tarptautinės humanitarnės bei žmogaus teisų teisės. Jos turi gerbti ir užtikrinti visų civilių apsaugą. Humanitarnių poreikių patenkinimas yra moralinė pareiga. Daugelis apie, jūs, apie tai jau kalbėjote. Tai yra būtina sąlyga, būtina iš ankstinė sąlyga saugumų ir stabilumų šalyje įtvirtinti. Aš kalbu ne tik apie e, šalį, ne tik apie Iraką, bet apie visą regioną, o gal net ir pasaulį. Nepatenkinus šių poreikių, mes turbūt paskatinsime tolesnį konfliktą civilius ir toliau puls tokios teroristinės organizacijos kaip um, ISIS. Ir tas smurto užburtas ratas uh, niekuomet nesustos uh, sukęsis. Draugai, Europos solidarumas Irakui yra apčiuopiamas ir tvirtas. Tokią žinę aš perduosiu Irako žmonėms misijos metu. ES skiriamos finansinės lėšos rodo mūsų įsipareigojimų rimtumą. Praėjusiais metais ES ir valstybės narės teikia paramą Irakui, tai yra antroji pagal dydį humanitarnės pagalbos donorė. Mes iki dabar esame skiria 38 milijonus eurų humanitarinių lėšų šaliai. Deja, kovos e, šalyje e, reiškia, kad e, tokių lėšų reikės dar daugiau. Reaguodama į tai, ES skatina partnerius teikti primiktinę būtiniausią pagalbą, vandens tiekimą, hygienos reikmenis ir sanitarinius reikmenis, ypatingai tose vietovėse, kuriuose perkeltieji asmenys ieško saugumo. Aš galiu žydžiai pasakyti, kad šiandien aš paskelbiu apie papildomus 25 milijonus eurų humanitarinės pagalbos šaliai. Norėčiau kalbėti aiškiai. Mūsų įsipareigojimai yra ilgalaikiai. Mes turime kaip galima ilgiau likti įsipareigoję. ES ir toliau bus pagalbos teikimo prieš akiją ir tą darys tiek ilgai, kiek reikės. Ir aš kalbu ne tik apie finansinę paramą, aš kalbu apie tai, kad e, būtina gerbti humanitarinę teisę ir humanitarinės teisės principus, reikia ieškoti politinių sprendimų. Bet e, kad to pasiektume, mums reikia susivienyti, susikirti rankomis, mums reikia dirbti iš vien, mums reikalinga bendra kolektyvinė parama, nes ir atsakomybė yra kolektyvinė. Todėl mūsų veiksmai turi būti kolektyviniai. Tik taip mes galėsime pakeisti realiai situaciją Irake. Ačiū. Dėkoju, gerbiamas komisarė. Norėčiau padėkoti visiems mūsų renginio dalyviams ir labai tikiuosi, kad šis susitikimas duos rezultatų. Dėkoju visiems Ir baigdamas mūsų komiteto posėdį pasakysiu, kad vystimosi komiteto pas, kitas posėdis bus 15-16 birželio Bruselėje, o užsienio reikalų komiteto 11 birželio Strasbūrė.